Ja, Kolleginnen und Kollegen, wir starten mit. Kolegės ir kolegos, pradėsime balsuoti jau trečią valandą po pietų. Devintasis darbo atvarkės punktas. Šeštasis pasaulinis vandens ištekliams skirtas forumas Marselija kovo 12-17 dieną. Ar visi turite savo balsavimo korteles? Ar jos veikia? Jei taip, balsuosime dėl pirmosios pastraipos, šeštasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Antroji pastraipa, septintasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl septintojo pakeitimo. Balsavimas baigiamas. 19 už, 13 prieš, priimta. Periname prie aštuntojo pakeitimo, kas už. Prieš. Susilaikę, priimta. Devintasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikę priimta. Dešimtasis už. Prieš. Susilaikę priimta. Vienuoliktasis už. Prieš. Susilaikę priimta. Dvyliktasis už. Prieš. Susilaikę Panašu, kad priimta. 13. Už. Prieš. Susilaikę priimta. 14. Už. Prieš. Susilaikę priimta. 15. Už. Pasitikrinam 14 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 22 už, 17 prieš. Priimta. Pasitikrinam 15. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 16 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 17 už. Prieš susilaikė atmesta. 18. Atleiskit priimtas. 18. Už. Prieš. Susilaikė priimtas. 19. Balsuosime dviemis dalimis. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaikė atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, atmesta taip pat. Dvidešimtasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. 21 už, prieš, susilaikę, priimta. 22 už, prieš, susilaikę, atmestas. Pirmasis už, prieš, susilaikę, priimta. Antras už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis atsimtas. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Penktasis už, prieš susilaikę priimta. Balsuojame elektroniniu būdu dėl visos rezoliucijos. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 48 prieš, niekas nebals, uh, už, niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname autorius. Pereiname prie kito darbo atvarkės punkto - balsavimas dėl kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų. E, tai kiek sudėtingesnis dokumentas. E, turime labai susitelkti, sutelkti visą dėmesį šiandien po pietų. Dar noriu pasakyti štai, ką šiandien balsuosime dėl kai kurių klausimų blokais. Ten, kur yra reikalingas mūsų balsas tik už arba prieš, ten, kur tam tikri dalykai e, kartojasi visame tekste, ten balsuosime iš karto dėl visos grupės pakeitimo. Tai buvo nutarta koordinatorių posėdėje. Kai kurie pakeitimai buvo pripažinti neleistinais, pasikonsultavo su teisės tarnyba. 42, 272, 274 ir 275. Prieš tai buvo 242. Taigi dėl šių pakeitimų nebalsuosime. Pranešėja paprašė žodžio, prašom. Pirmininkas man suteikė žodį. Labai atsiprašau, nes aš e, žiūrėjau vengrišk... į graikų vertimą teksto. Duokit man porą minučių, žinau, kad e, balsuojant laiko nelabai turim, bet nuomonės nuolat keičiasi. Ir aš e, prašyčiau poros minučių, kad e, galėčiau aptarti tai, kas šiandien ant stalo. Pirmiausia, dėkoju visiems kolegoms ir šešėliniams pranešėjams, ypač už tai, kad buvo parengtas toks vertingas dokumentas. Ir šiame pranešime mes e, e, pasiekėme pakankamai gerą konsoliduotą kompromisą. Dėkoju poniai Delang, poniai Serbu, poniai Gerling, poniai e, Jotai ir ponui Šliuteriui, kuris yra vienintelis vyras šešėlinis pranešėjas rengiant šį pranešimą. E, E, galiu pasakyti, kad šis tekstas bus labai svarbus kūdikiams ir mažiems vaikams e, bei mums, e, žmonėms, kuriems reikia ypatingo specialaus mytybinio režimo. Manau, kad šiame dokumente mes sugebėjome apimti visus prioritetus, kurie buvo įvardinti per diskusijas kolegų. Trumpai, dėl ginčio susijusio su gliutenais. Šis klausimas buvo labai kontroversiškas. E, gliutenų netol netoleravimas. Tokių žmonių yra labai daug, ne tik Italijoje. Buvo žmonių, kurie sakė, kad čia yra italų problema. Ne, tokių žmonių yra daugybė visoje Europoje. Pone Somer, tarp kitko, dalyvavo rengiant e, konsoliduotą pasiūlymą penktame punkte viskas dabar surašyta. Europos lygmenių buvo priimtas juridinis tekstas dėl ženklinimo etiketėmis ir dabar tekstas yra būtent toks, kokį čia surašėme, nei daugiau, nei mažiau. Uh, E, nes siūloma buvo atsitraukti atgal. Mes e, to sugebėjome išvengti. Mes matėme, kad komisijos pasiūlyme buvo kalbama daugiau apie teiginius dėl sveikatos, bet dabar mes jau kalbame apie geresnį pacientų sergančių šią lygą apsaugą. Kitas dalykas - bendrai dėl etikečių ir pristatymo visuomeniai e, produktams skirtų kūdikiams ir kitiems preparatams skirtiems vaikams. Mes norime, kad būtų suteikta apsauga visoms produktų rūšims. E, tekstas buvo pasiektas bendras, bet jis dar tebėra ginčytinas, nes e, sakome, kaip galima reklamuoti produktus, apie kuriuos mes čia kalbame. Uh, E, parlamente, komitete ta tema labai aktuali. Pone Sarbuk minėjo Rumunijos problemą, bet aš nenoriu e, per daug leistis į detalės iš šio klausimo. Aš labai džiaugiuosi, kad didžioji dauguma pritalė, kad reikia pirmiausia akilai stebėti, kad nebūtų e, kenksmingų medžiagų. Devintam punkte kalbama apie pesticidus, taip pat kalbama apie nanomedžiagas ir žinomosios, žinomieji E, dirbtiniai e, pieno pakaitalai, kurie e, prieš 20 metų neegzistavo, bet dabar labai plačiai naudojami, jie yra sureglamentuoti šiame tekste. Ir mes manome, kad šis klausimas turėtų detaliau būti nagrinėjimas atskiriame pranešime. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, ponė pirmininkė, aš labai didžiuojuosi tuo, kas yra padaryta. Ačiū. O dabar pereisime prie balsavimo. C pirmasis pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. C antrasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. C3 už, prieš, susilaikę. Patikrinsime elektroniniu būdu balsavimas dėl C3 pakeitimo. Visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 32 už, 23 prieš, priimtas. C4 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. C5 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. C6 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Dar kartą. Kas už C6? Dabar jau aišku, prieš susilaikę priimtas. C7 už. Prieš susilaikę priimta. C8 už. Prieš susilaikę priimtas. C9 už. Prieš. Susilaikę priimtas. C10 už. C10 už. Prieš. Susilaikę priimtas. C11 kas už. Prieš susilaikę. Aš manau, kad priimtas. C12. C12 kas už. Pasitikriname dėl C11. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 32 už, 22 prieš. Priimtas. C12 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. C13 už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. Periname prie balsavimo blokų. 58, 60 iki 149 konstatuojamosios dalys iki 73. Kas balsuoja už? Kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta. Ir tokiu būdu sutaupėme daug savo jėgų. Periname prie atskirų straipsnių. Pirmasis straipsnis. 57 pakeitimas. Pas mane tai yra 15 puslapis. Ar visi jau atsivertėte? Kas už? 57 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę. Priimta. 28 pakeitimas už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes nelabai aišku dėl 28 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 32 už, 27 prieš, Primtas. Imko 14. Kitas pakeitimas, dėl kurio balsuojame, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Imko 15 už, prieš, susilaikę, atmestas. 128 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmestas. 133 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 30 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 143 už. Aišku, galime patikrinti, kaip ten dėl 30 pakeitimo elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 33 už, 27 prieš. Gerai, kad pasitikrinome. Priimtas. Pasitikriname kaip e, dėl 143, kas už. Prieš. Susilaikę, atmestas. 31 už. Prieš susilaikę. Neaišku. Balsuojame dėl 31 elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 34 už, 27 prieš, priimtas. Antrasis straipsnis. 144 pakeitimas, kas už. Prieš, susilaikę, priimta. 145 už, prieš, susilaikę, priimta. Imko 16 už, prieš, susilaikę, priimta. 146 už, prieš, susilaikę, atmestas. 147 už. Pagėdavimą patikrinti 146 elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 24 už, 34 prieš. Einame toliau prie 147, kas už. Prieš susilaikę. Priimtas. Identiški imko 18 ir 34, kas už prieš susilaikę priimta. Trečias pakeitimas, 173. Pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta. 35 pakeitimas už, prieš susilaikę priimtas.

į 317 už prieš susilaikę priimta. 180 už prieš susilaikę atmestas. Imko 20 ir Imko 21 balsuojame kartu už prieš susilaikę priimtas. Ar 177 nebūtų atskritęs, jeigu mes būtume patirtinę 178? Taip. Dann geht's weiter mit Amendment 38. Perėsime toliau. 38 už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. Įtra 14 už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 39 už prieš. Susilaikę atmesta. Šimtas aštuoniasdešimt trečiasis ir aštuoniasdešimt ketvirtasis identiški, kas už. Prieš. Susilaikę atmesta. 185 už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. 184, sako pirmininkas, bet pasitaiso 185. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 31 už, 28 prieš priimtas, 186 už prieš susilaikę atmestas. Įtre 15 kas už prieš susilaikę priimtas. 187 kas už prieš susilaikę atmestas. 192 kas už prieš susilaikę. Pasitikrinsime elektroninis balsavimas dėl 192. Balsavimas baigiamas. 24 už, 34 prieš, atmestas. 189 už, prieš. Ta pati dauguma atmetė. 186, 196. Kas už? Dar kartą. Turime balsuoti dėl 196. Taigi, 196 kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Keturiasdešimt ketvirtasis kas už? Prieš susilaikę. Pasitikriname, dėl to, kad neaišku, kaip frakcijos balsuoja, balsuome elektroniniu būdu dėl 44. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. 25 už 33 prieš atmestą. Pereiname prie imko 24. Kas už? Prieš. Susilaikę atmestą. 209 už, prieš, susilaikę, atmesta. Įtre 19 už, prieš, susilaikę, priimta. Imko 25. Kas už? Prieš susilaikę priimta. 214. 220 ir 221 ir įtra 22 kartukas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. Pasitikrinama dėl šių keturių pakeitimų. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 33 už, 29 prieš priimtas. 215 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikę. Atmestas. 217 zomer pakeitimas. Kas už? Prieš Susilaikę. Primta. 218, 222, 223 ir į 23. Identiški balsuojame dar visų, kas už. Susilaikę priimta. Identiški pakeitimai. 226, 234. Kas už? Prieš susilaikę, atmesta. 219 ir įtrė 21. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Pasitikrinkime. 219 ir įtrė 21 vyksta elektroninis balsavimas dėl šių pakeitimų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 24 už, 37 prieš. 49 ir įtre 25 kartu, kas už prieš. Susilaikę. Priimta. Du šimtai trisdešimt aštuntas už prieš atmestas. Imko 26 už, prieš, susilaikę, priimta. Įtre 24 už, prieš, susilaikę, priimta. Šis buvo e, nepriimtinas. Periname prie 50 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Du šimtai keturiasdešimt antrasis už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 241 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 243 už. Prieš susilaikė, priimtas. 244 už, prieš, susilaikė, priimta. 245 už, prieš, susilaikė, atmestas. 246 už, prieš, susilaikė. Pageidaujame patikrinti, tikriname 246. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 33 už, 28 prieš. Atmestas, sako pirmininkas. Tai yra priimtas, pasitaiso pirmininkas. 247 e, kas už. Prieš. Susilaikę Atmestas. Du šimtai penkiasdešimt trečiasis su žodiniu pakeitimu kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 254 už prieš susilaikę priimta. 151. Balsuosime dalimis. Pirmiausia, dėl pirmos dalies, kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinsime elektroninis balsavimas dėl 51 pakeitimo pirmos dalies. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 24 už, 37 prieš. Tačiau mane informavo, kad dėl pirmos dalies iš viso nereikėjo balsuoti. O dėl antros dalies turime balsuoti, antroji dalis su žodiniu pakeitimu. Kas už, paprašyčiau pakelti rankas. Prieš susilaikę priimta. Periname prie 249, kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 250 už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. 251. Ne? Pasitikrinsime 250. Ar visi Baigėte balsuoti. Balsavimas baigiamas. 32 už, 30 prieš, priimtas. Du šimtai penkiasdešimt pirmasis kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. Du šimtai penkiasdešimt antrasis už. Prieš. Susilaikę Priimta. Du šimtai penkiasdešimt antrasis tikrinamės elektroniniu būdu. 252 pasitikriname. Elektroninis balsavimas pradedamas, baigiamas. 33 už, 28 prieš. 256 už, prieš susilaikę atmestas. 257 už prieš susilaikę priimtas. 258 už prieš susilaikę priimta. 259, 260 balsuosime kartu, kas už prieš susilaikę priimta Atmesta. 261 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 52 už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Kartu balsuosime dėl 263, 265, 267. Kas už? prieš susilaikę priimta nedidelę balsų persvarą. Balsasime kartu dėl 53 ir 54 kas už. Prieš. Susilaikę priimta. Taigi pradedame nuo 270. Kas už? E, du šimtai septyniasdešimt šeštas. E, e, kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 277 kas už? Prieš susilaikė? Priimta. 278 kas už? prieš, susilaikė, priimta, atmesta. Toliau. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Toliau trečias, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Toliau perėmėme prie ketvirto, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Perėmėme prie penkto, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 61 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Toliau septintas, kas už, prieš susilaikė priimtas. Taigi balsuome dabar dėl 8 ir 9 kartu. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Toliau balsuojame kartu dėl 10, 11 ir 12. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Imko trečias Imko trečias, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ar norite pasitikrinti? Pasitikriname dėl 13 elektroninių būtų. Prašom. Ar kolegos balsavote? Balsavimas baigtas. E, 32 už, 29 prieš. Taigi, priimtas. Dabar balsuojame dėl 14, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Dabar Ar norite pasitikrinti dėl 14? Gerai, pasitikriname dėl 14 elektroniniu būdu. Prašau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 54 e, už 7 prieš. Taigi didelė persvara. Tačiau norėjote pasitikrinti, tai tai ir vykdėme. Toliau periname į 3 penkto pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė priimtas. 70 atsiimtas, toliau periname prie 84, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 86, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 18, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Į 36, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 87 ir 6 eina kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Devyniasdešimt pirmas su žodiniu pakeitimu. Tai prašau, Hovardas Lengen. Na, aš maniau, kad taisyklė buvo, kad jeigu yra taisyklių dėl žodinio pakeitimo, mes nebalsuosime. Aš su malonumu balsuočiau už šį pakeitimą, bet be žodinio pakeitimo. Aš prieštarauju žodiniam pakeitimui. Buvo pareikštas paprieštaravimas žodiniam pakeitimui, todėl balsuosime tik dėl originalo teksto be pakeitimo. 91. Kas už originalų tekstą be žodinio pakeitimo. Kas už, prieš. Už, prieš, susilaikė, priimtas. Dabar 97, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Imko 8, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 98 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Toliau šimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Toliau dvidešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. E, šimtas pirmas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar balsuojame dėl antro pakeitimo. 102 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 103, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Toliau 104, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Toliau norime pasitikrinti dėl 104 balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 29 prieš. Taigi, priimtas. Toliau 106. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 22. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimtas. 23 ir 108 identiški, kartu balsuojame, kas už, kas prieš, susilaikė. Dar reikėtų pasitikrinti. Atrodo, kad panašiai balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 23 už, 35 prieš. Taigi atmestas. Taigi galime judėti toliau. 27. Kas už, kas prieš, susilaikė, Primtas. Toliau imko 12, kas už, kas prieš, susilaikė, primtas. Į 30, kas už, prieš, susilaikė, primtas. 26 pakeitimas, imko 13 kartu. Kas už, kas prieš, susilaikė, primtas. Toliau balsuojame. Balsuojame dėl 119 ir 11. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atmestas. Toliau. Norime pasitikrinti dėl 119 ir 11. Prašau. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 38 už, 24 prieš. Taigi patvirtinta. Toliau 120 ir į 312, kas už, identiški, kas prieš, susilaikė, primta. Dabar periname prie bendro balsavimo Balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 61 už, jokių susilaikymų, niekas neprieštarauja. Taigi, balsavome vieningai, elektroniškai. Dėl viso teisėkuros pasiūlymo balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 62 už. Niekas nebalsavo prieš, niekas nesusilaikė. Didžiausi sveikinimai kolegijai Rys. Štai kaip sekasi, kai moteris rengia pranešimą. Kolegė Delangė paprašė žodžio. Ačiū, taip žinoma, aš norėčiau pasveikinti pranešėją, tačiau manau, jog neturėtume pamiršti padėkoti ir sekretoriato atstovams, kurie buvo atsakingi už šį balsavimą, kadangi balsavimo sąrašas tikrai buvo puikiai sudarytas. Dėkojame organizatoriams ir būtent jų dėka mums pavyko taip sklandžiai nubalsuoti šį sudėtingą balsavimą. Taip, taigi dėkojame taip pat ir sekretoriatui. Ačiū. Puikiai pastaba. Aš dėkoju moterims ir turėjau omenyje ir sekretoriato darbuotojas moteris. Periname prie Lainen pranešimo. 11 darbo atvarkės punktas. Šeštosios aplinkosaugos veiksmų programos peržiūra ir septintosios aplinkosaugos veiksmų programos prioritetų nustatymas. Galime pradėti balsuoti. Pirmiausia, sulaukime, kol išeitų iš salės e, tie, kurie nebenori likti salėje. Balsuojame dėl 14 pakeitimo, kas už prieš susilaikę. Priimta vis dėlto pagėdavimą pasitikrinti. Patikriname 14 pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 30 už, 27 prieš. Aš būčiau sakęs, kad didžiaja balsų persvara priimta. 16 pakeitimas. Už, prieš, susilaikę, priimta. 17 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 18 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 20 pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaikę, primta. Toliau periname prie pirmojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, primtas. Toliau 24, kas už, prieš, susilaikė, primtas Atmestas. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primtas. Toliau 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primtas. 26. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primtas. 27. Atsimtas. 28. Kas už? prieš, susilaikė, priimtas. 29, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 31, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 30, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 32. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 33. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Buvo aišku. Toliau, 34. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Galime pasitikrinti dėl 34. 34. Ar norėjote dėl 33? Tai grįžtame. Balsuojame dėl 33 elektroniniu būdu, nes buvo pageidavimas balsuoti dėl 33. Prašau. Baigėme. 37 už, 23 prieš. Aiškiai nubalsavome. Toliau, 34. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 35. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 36. Kas už? prieš, susilaikę, atmestas. Toliau antras kompromisas, balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Toliau konstatuojamoji C dalis, kas už. Dar kartą parodykite, kas už, prieš, susilaikė, priimtas Atmesta. Norime pasitikrinti dėl CD9. Balsavote, balsavimas baigtas. 23 už, 35 prieš. Toliau balsuojame dėl ITRE 18, kas už, prieš, susilaikę, Atmestas. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 43 kas už, prieš, sulaikė, atmestas. 44 kas už, prieš, susilaikė, Atmestas. Toliau 45 iš dviejų dalių. Dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Toliau 46 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 47. Kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 48. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 49. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 50. Kas už, prieš susilaikė atmestas 51, kas už, prieš susilaikė primtas 53 iš dviejų dalių, dėl pirmosios dalies balsuojame kas už, prieš susilaikė primtas antroji dalis, kas už, prieš susilaikė primtas Atmestas. Toliau balsuojame dėl 54, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 65, kas už, 56, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 58, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 57. Atskiras balsavimas. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 59. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta Atmestas. 61. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Toliau. Trečias kompromisas. Balsuojame, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 129. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 67. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 68. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Į 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau 76 su žodiniu pakeitimu. Aš prieštarauju žodiniam pakeitimui. Tuomet balsuojame tik dėl originalaus pakeitimo, be žodinio pakeitimo. Kas už originalų pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Toliau penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Į 3-7 Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 85. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimtas. Toliau šeštas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimtas. Į 3. 23. Kas už? Prieš? susilaikė, atmesta. Toliau septintas konsoliduotas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Buvo norima pasitikrinti dėl konsoliduoto septinto pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 32 už, 28 prieš. Priimta. Toliau balsuojame dėl 95. Kas už? Dėl 95. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 97. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Įtrė 12, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Toliau Aštuntasis kompromisas. Kas už aštuntą kompromisą? Kas prieš? Sulaikę. Primtas. Toliau. Šimtas šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Primtas. Toliau 107 su žodiniu pakeitimu. 107 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. Toliau balsuojame dėl 108 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 109 kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 110 kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 112, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 113, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 9 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Toliau 118, kas už, kas už, 118, prieš, susilaikė, priimtas Priimtas. 114. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Norite pastikrinti dėl 114. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 30 prieš. Patvirtintas. Toliau 120. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primtas. 121. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 125. Kas už? Prieš. Susilaikė. Primtas. Toliau atskiras balsavimas. Dan Jorgensen, 123, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, primtas. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, primtas. 124, kas už, prieš, susilaikė, primtas. 125, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 126, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 127, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 128, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 130 atskiris balsavimas, pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikę. Priimtas antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 131. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 132 Pirmas balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 29 prieš. Patvirtinta. Perėsime toliau prie 133 už, prieš, susilaikę, atmesta. 135 už, prieš, susilaikę, priimtas. 136 už, prieš, susilaikę, priimta. 137 už, prieš, susilaikę, priimta. 138. 138 už, prieš, susilaikę, priimta. 139 už, prieš, susilaikę, priimta. 140 už. Prieš. Susilaikę. Priim, at, atmestas. 141 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 142 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 143 už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 144 Trečiasis bus tikrinamas elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 30 už, 29 prieš. Patyrusi akis pageidavo patikrinimo, taigi vieno balso persvara. Balsuojame toliau dėl konsoliduoto dešimtojo pakeitimo už. Kas prieš? susilaikę. Primta. Pasitikriname dėl dešimtojo konsoliduoto pakeitimo elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 31 už, 28 prieš, vienas susilaikė, dešimtasis konsoliduotas priimtas. Regi trečiasis už prieš susilaikę priimta. 134 už prieš susilaikę priimta. 148 už prieš susilaikę atmesta. Į 13. Pagėdavimą patikrinti 148 elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 27 už, 31 prieš. 2-2. Įtra 13. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 149 už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 150 už prieš susilaikę atmestas. Komprom, 11 kompromisas už prieš susilaikę priimtas. Jau ir tai buvo aišku, tikrai. Dvyliktasis konsoliduotas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Primtas. Pasitikriname. Konsoliduotas 12 pakeitimas, elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavo? Balsavimas baigiamas. 30 už, 29 prieš. Trys du. Pirmininko naudai. Tryliktasis pakeitimas. Atsiprašau, tryliktasis kompromisas. Kas už, prašau pakelti rankas. Prieš. Susilaikę. Priimta. 161. Kas už. Prieš. Susilaikę. Priimta. 162. Už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. Regi ketvirtas. Už. Prieš susilaikė, atmestas. Regi septintas už, prieš, susilaikė, priimta. 163 už, prieš, susilaikė, atmesta. 164 už, prieš, susilaikė, priimta. 165 už prieš susilaikę atmesta. 167 už prieš susilaikę atmestas. Įtre aštuntasis, kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. Įtrė vienuoliktasis balsuosime dviemis dalimis dėl pirmosios dalies už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. Antroji dalis. Įtrė vienuoliktasis pakeitimas. Antroji dalis kas už. Prieš. Susilaikę. Pasitikrinsime dėl antrosios įtrė vienuoliktojo pakeitimo dalies. Balsavimas baigiamas. 34 už, 24 prieš. Įtre 14. Vėl balsuosime dalimis dėl pirmosios dalies, kas už. Prieš. Susilaikę priimta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikę priimta. Įtre šeštasis už prieš, susilaikę, priimta. 171 už, prieš, susilaikę, priimta. 172 už, prieš, susilaikę, priimta. 173 už, prieš, susilaikę, priimta. 174 už, prieš, susilaikė, atmestas. 175 už, prieš, susilaikė, priimtas. Į 34 už, prieš, susilaikė, atmestas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Antrasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečiasis pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikę priimta. Septintasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaikę atmestas. Aštuntasis balsuojame dalimis dėl pirmosios dalies, kas už. Prieš susilaikę, priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, priimta. Turiu pasitaisyti. Balsavome dėl žodinio pakeitimo, o dabar turime balsuoti dėl antros dalies. Taigi, balsuojame dėl aštuntojo pakeitimo antrosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikę atmestą. Devintasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. Dešimtas už. Prieš susilaikė, atmestas. Vienuoliktasis. Su žodiniu pakeitimu žaliųjų balsasime dviemis dalimis dėl pirmosios dalies už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis atkrenta. Periname prie 12 pakeitimo, balsuosime dalimis dėl pirmosios dalies, kas už. Prieš susilaikę priimta antroji dalis. Už, prieš, susilaikę atmesta. 13 pakeitimas už, prieš, susilaikę priimta. Ir beveik jau baigiame, balsuojame dėl galutinio teksto. Elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi kolegos balsavo? Balsavimas baigiamas. 50 už, 8 prieš, vienas susilaikęs, sveikiname Džo Laininą. Tai buvo visi balsavimai. Ačiū Jums už disciplinuotą darbą, kai kurie balsavimo sąrašai buvo tikrai sudėtingi, o dabar žygiuojame prie kito darbo atvarkės punkto. So, ich bitte diejenigen, die weiter dabei sein wollen. Noriu paprašyti visų norinčių pasilikti salėje atsisėsti, o tie, kas nori išeiti iš salės, gal galite išeiti greičiau. Periname prie 12 darbo atvarkės punkto. Tai yra klausimas dėl pasiruošimo Rio plus 20 aukščiausiojo lygio susitikimui. Timo Makela komisijos atstovas. Suteiksiu pirmiausia žodį jums. Okay, thank you, Mr. Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti už suteiktą galimybę trumpai jūs informuoti apie pasirengimą Junktinių tautų konferencijai dėl tvarios plėtros, kuri įvyks e, Rio de Žaneiro mieste birželio 20-22 dienomis. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad dabar reikalai pradėjo rutuliuotis labai greitai, kai beliko keturi mėnesiai iki konferencijos pradžios. Viskas pirmą kartą E, išaiškėjo, kai tik valstybės narės buvo paprašytos praėjusiu metu lapkričio mėnesį pateikti savo indėlį. Vėliau iš viso to buvo parengtas dėrybų dokumentas. Sausio mėnesį jis buvo paskelbtas ir pavadintas nuliniu projektu. Tai bus Rio plus 20 e, baigiamasis dokumentas. O vėliau pačiame Rio de Žaneire bus dėl jo deramasi. Europos Sąjungos indėlis į Rio projektą e, buvo priimtas gana palankiai ir visų pirma pripažįstama, kad žalioji ekonomika tvaros plėtros ir skurdo mažinimo kontekste atlieka labai svarbu vaidmenį. Tai yra vienas iš kertinių akmenų tvariai plėtrai užtikrinti. ES pasisakymė yra ir daugiau svarbių elementų, tačiau kol kas dėrybų dokumentas dar nėra labai konkretus ir naudojamas. Dar e, jį reikia labai gerai patobulinti, kad galėtų būti pritaikytas toks dokumentas. Birželio, atsiprašau, sausio mėnesio pabaigoje pirmą kartą buvo apie tą dokumentą prabilta Niujorke Ir paskui sausio pabaigoje prasitėsi diskusijos irgi New York'e. Tuo pačiu metu Europos taryba pradėjo renkti tolesnės pozicijas, kurios bus e, galutinai parengtos per aplinkosaugos ministrų tarybos susitikimą balandžio 9 dieną. Tai bus žingsnis į kovo 9 dieną, atsiprašau, ten galėsime uh, ES poziciją sutvarkyti. Taip pat per vadovų ir per vadovų susitikimą bus kalbama apie Rio de Žaneiro dėrybas. Panašu, kad dėrybos realiai prasidės po to, kai įvyks pirmieji svarstymai Ir greičiausiai tai svarstymai baigsis kovo gale, tai balandžio pabaigoje, gužės mėnesį prasidės dėrybos ir tada dėrybų pabaiga turėtų būti pasiekta prieš pat konferenciją. Norėčiau išskirti keletą probleminių aspektų, dėl kurių yra deramasi. Pirmiausia, Kolumbijos ir Gvatemalos bendraja pirminė iniciatyva pasiremiant prasidėjo diskusija, ar jo dežaneire e, turėtų būti susitarta dėl pasaulinių tikslų, tvarios plėtros tikslų sukūrim arba kokiu mastu dėl to galėtų būti susitarta. Ir jais būtų vadovaujamasi keičiant e, pasaulio politiką ir paverčiant e, mūsų elgesį tvaresniu. Diskusija kol kas dar nėra e, pasibaigus išvadomis, bet atrodo, kad vis labiau suprantama, kad Rio de Žaneirė reikės parengti vienokio ir kitokio pobūdžio uh, E, tikslų mm, planą, kad žinotume, e, kaip turėsime elgtis po Rijo, ko turėsime siekti pasibaigus Rio de Janeiro konferencijai. Apibrėžiant tikslus, Europos komisija šiuo metu uh, sutelkė dėmesį į penkias pagrindinės rytis, kuriuose darbas pradedamas. Ir jeigu dokumentas bus priimtas ir patvirtintas plačiai, tai galėsime e, juos mm, naudoti paraleliai šalia, tūkstantmečio plėtros tikslams, kurie turės būti peržiūrėti 2015 metais. Taigi, prioritetinės rytis - vandeninai, žuvininkystė, e, dirbožėmio degradacija, E, vandens efektyvumas, prieiga prie vandens, tai yra vienas iš jau dabar nustatytų pasaulinių tikslų, gamtos išteklių efektyvumas, ypatinga dėmesį skiriant apliko, atliekoms ir chemikalams, bei energetika, išskiriant e, prieigą prie atsinaujinančios energijos šaltinių, e, kurie yra kuriami pagal Junktinių tautų generalinio sekretoriaus pradėtą procesą. Tai buvo vienas iš pirmųjų dalykų, e, kuris man atrodo problematiškiausias ir kurį aš norėjau išskirti. Antras dalykas buvo iškeltas klausimas, ypač ES, dėl kaip galėsime užtikrinti, kad išsikelti tikslai bus įgyvendinti ir bus susitarta dėl priemonių, kaip tuos tiklus paversti realybę ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygiu, kad visas procesas vyktų greičiau. E, pasiūlymai surašyti dėrybų dokumente, e, kurie yra įvardinti veiksmų planu arba kelio žemėlapiu. Suprantama, kad e, dar reikės nuveikti labai daug, kad Rio de Žaneire priimtos priemonės atneštų apčiuopiamų konkrečių e, rezultatų ir kad būtų galima imtis tokių veiksmų, kokiu reikia. Trečia problema, kurią norėčiau išskirti - valdysenos diskusija. Jau dabar yra pasiektas susitarimas, kad Rio de Žaneirė reikės kalbėti apie tvarios e, plėtros valdysenos reformą pasauliniu mastu. Be abejo, institucijų reforma yra susijusi su iškeliamais tikslais ir numatomais veiksmais. Ir reikia įsteigti institucijas, kurias turės įgyvendinti priimamus sprendimus. Čia ES pozicija buvo tokia, kad ekologinis tvarios plėtros valdysenos ramstis yra silpnas ir nestabilus. Todėl e, jungtinių tautų aplinkosaugos programa turėtų būti pagerinta paverčiant ją e, visapusišką, e, visą teisę jungtinių tautų institucijų veiklos rytimi. Būtent todėl ir buvo pradėtos dėrybos dėl platesnio tvarios plėtros valdymo. Kalbame apie daugelį reformų, keliami tokie klausimai, pažiūrėk, kas turėtų būti daroma e, kokioje institucijoje, ar, ar ECOSOC galėtų būti panaudotas, ar speciali plėtros institucija galėtų būti įsteigta. Iš ES perspektyvos institucinė reforma neturėtų apsiriboti tik jungtinių tautų institucijomis. Tarptautinės finansų įstaigos ir pasaulio priekybos mechanizmas taip pat turėtų būti e, panaudotas e, prioritetams įgyvendinti, nes e, ES numatė visą eilę pakeitimo priemonių ir suprantame, kad diskusijos dėl reformų turi vis dažniau persikelti iš viešojo sektoriaus į privatų į sektorių, nes kol kas privatus į sektorių šioje diskusijoje dalyvauja nepakankamai aktyviai. Baigdamas aš noriu pasakyti, kad bus plati diskusija apie įgyvendinimo priemonės, kas už ką mokės, e, jeigu bus dėl ko nors susitarta ir jo dežaneirė. Jungtinių tautų aplinkosaugos programoje, pavyzdžiui, buvo atliktas vertinimas, skaičiavimas, kad perėjimas prie žalesnės, integruotesnės pasaulinės ekonomikos reikalaus 2 procentų pereinamųjų investicijų. Ir e, tiek turės būti paimta iš, iš metinio BVP. E, ne jokia oficiali pagalbos visiškiams šalims pagalbos programa negalės padengti šių išlaidų besivystančiose šalise. Todėl ES pirmiausia laikos tokios pozicijos, kad tokie kaštai turi būti mobilizuojami nacionaliniu lygiu, nes visos valstybės yra suinteresuotos e, ta, tokias transformacijas įvykdyti. O mm, E, besivystančioms šalims skiriama e, pagalba turėtų būti mobilizuota e, aktualiausioms mums sritims. Taigi dėl tokių klausimų diskutuojame, deramės skirtingų valstybių ir valstybių grupių bei regionų nuomonės nesutampa. Reikia pasakyti, kad vis dažniau girdime pasiūlymą, kad reikia sukurti žalesnį, integruotesnį ekonomiką. Nesi bus e, ta priemonė, ta terpė, kuri leis sukurti tvarę raidą. Tuo pat metu jis sukurs daug e, darbo vietų, e, bus naujų užimtumo galimybių. Taigi, iš esmės, mes turime uh, pasirūpinti, kad tai būtų suprasta, ypač Afrikos valstybėse, tačiau ir tokiuose šalise kaip Kinijoje, Japonijoje bei Latino Amerikos šalise, Meksikoje, Čilėje, Gvatemaloje. Tos šalis supranta, kad e, tokia, tokie veiksmai yra reikalingi. Deja, e, egzistuoja ir tam tikras pasipriešinimas tai žalesniai ir integruotesniai e, ekonomikai ypač iš kai kurių Latino Amerikos valstybių, tokių kaip Venezuela ir Bolivija. Tam tikra prasme ir Brazilija dar netiki, kad e, žalesnė ekonomika yra svarbesnė pasaulio ateities ekonomikai. Indija, tarp kitko, yra tokia pati. Ir tos valstybės e, nori užsitikrinti, kad tokia politika nepakeis tvarios plėtros politikos, nori, jos nori užtikrinti, kad tvarios plėtros e, visi elementai, skaitant ekonominį ir socialinį, būtų įgyvendinti. Be to girdisi balsų, sakančių, kad išsivyščiusios šalis bando tarsi perimti kitų šalių ekonomikas. Baigdamas galiu pasakyti, kad dabar jau e, veiksmai pajudėjo kur kas didesnė tempu. E, balandžio, gegužės mėnesį tas tempas dar labiau išauks, nes dėrybos pasieks baigiamąjį etapą. Dabar mes turime už pasirūpinti, kad e, e, dėrybos Rio de Žaneire e, pasibaigtų geriau, nors jos nebus lengvos. Labai daug vyksta vidinio darbo, ypač ES diplomatai turi labai daug padirbėti, nes turime suvokti, kad pasiekti susitarimus Rio de Žaneire tenkinančius ES nebus lengva. Be to, ES institucijos, tokios kaip ES parlamentas, e, turėtų suvaidinti svarbesnį vaidmenį. Ačiū. Labai ačiū. Pone Kamsiukate iš Tai yra ponia Kamsiukatė iš generalinio agri direktorato irgi vieši šiandien pas mus. Ar jūs norėtumėte um, pasisakyti? Um, matau, kad ne. Tuomet kolegai Gerprantė suteiksiu žodį. Aš e, ką tik sužinojau, kad tarybos atstovai taip pat vieši šiandien pas mus, todėl suteiksiu žodį tarybos atstovams. Ačiū pirmininkė, iš pradžių norėčiau atsiprašyti dėl to, jog turiu keletą papildomų pastabų, na, kalbant apie Rio plus 20 procesą ir esmą padėtį. Pirmiausia, taryba visiškai sutinka su tuo, jog būtina pasiekti didesnės sėkmės Rio de Žaneire. Klausimai yra sudėtingi, jų yra daug, mes kalbame apie cheminės medžiagas vandenyje ir kitus dalykus taip pat ir apie valdymo struktūrą, apie tai, kaip reikėtų įtraukti pilietinės visuomenės atstovus. Be jokių abejonių, e, New York'e vykusios darybos nebuvo pačios geriausios, kyla rizikos, jog bus įtrauktos, e, įtraukti įvairiausi New Yorko diplomatijos aspektai, kurie nebūtinai atneš kažką gero. Antras dalykas, mums reikia ir pasiekti tam tikrą politinį lygį. Praėjusią savaitę dalyvavau Nairobije ministrų ir kitų politikų susitikime, mačiau jų pasiryžimą įgyvendinti ir jo plus 20 nacionalinės priemonės. Tai yra svarbu ir net neverta sakyti to, kad Europos parlamentas vadina svarbu vaidmenį, kurdamas politinį pagreitį šioje srityje. Būtinas išvegti ir nacionalinius kontekstus. Trečia yra akivaizdus poreikis kaip ir Timo sakė, nustatyti atitinkamą balansą tarp numatytų tikslų ir priemonių, kurių reikėtų imtis, kad jie būtų gyvendinti. Taigi, tikslai prieš mus mums kelia daug iššūkių, tačiau norėčiau patikinti, kad taryba kartu su pirmininkaujančia valstybė nuveiks viską, ką gali. Ne vien tik tai kalbės, bet ir sustiprins mūsų pastangas, kad pasiektume numatytų ir jo tikslų. Taigi, ką daro pirmininkaujantį Daniją? kad ES eitų tą pačią ambicingą linkmę. Norėčiau pasakyti visiškai paprastai, mes dirbame visą parą šią temą. Tikimės, kad šią savaitę ir jų plus susitikime bus pasiūtas galingas signalas. Taip pat dirbame ir besirengdami kitą savaitę vyksiančiam aplinkosaugos ministrų susitikimui. Taip pat Danijoje vyks kitas ministrų susitikimas Danijoje. Ir jeigu reikės, mes busime pasirengę šiek tiek pakoreguoti ES pozicijas, jei to prireiks darybose. Taip pat nuolat dirbame ir pili, valstybės pareigūnų srityje. Šiandien mes pakeitėme e, žodinius teksto pakeitimus ir juos patikėme Rio plus biurui. Taip pat norėčiau paminėti tai, kad mes e, taip pat aktyviai dalyvaujame ir New York'e kartu su išorės veiksmų tarnyba. Mes siekime padaryti viską, ką galime, kad dalyvautume vykstančiuose procesuose. Mes taip pat pasinaudojame kiekvieną progą, e, naudojame tiek administracinių lygių, tiek ir aukščiausių valstybės pareigūnų lygių, tam, kad galėtume e, bendrauti su kitais svarbiais veikėjais. Mes taip pat siekime aiškinti, kad žalioja ekonomika yra skirta ne vien tik tai išsivyščiusioms valstybėms, bet taip pat atneša naudą ir besivystančioms valstybėms, o tai yra labai svarbus būdas judėti pirmin. Ir taip pat padarysime viską, ką galime geriausio, kad e, pateiktume mūsų atsaką svarbiausiams veikėjams komisijoje, jau neminint Afrikos ir mažiausiai išsivyščiusių valstybių, kaip kad e, praėjusią savaitę darėme ir Nairobije. Uh, Galiausiai mes taip pat nuveiksime visą, ką galime geriausio, kad e, nutiestume saitus e, tarp e, nevyriausybinio organizacijų ir kitų svarbių veikėjų, kurie, žinoma, dalyvaus Rijo ir pasirengiant Rijo sustikimui. Ačiū pirmininkė. Aron Hansen. Ačiū ponui Aronui Hansen už pristatymą ir pirmininkančios valstybės ketinimus. O dabar žodis kolegai Gebrandijai. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai ir tarybai už e, naujausias informacijos pateikimą e, besirengiant, e, mums besirengiant dalyvauti Rio de Janeiro konferencijoje. Viena vertus, mus įkvėpia tai, kad jie dirba pagal tokią padarbotvarkę kaip ir mes ir panašu, kad 24 valandas per parą jie už tą darbotvarkę kovoja. Tačiau kur kas e, mažiau optimistiškai nuteikia tai, kad e, yra kalbama apie e, besitęsiančią, visunkėjančią kovą, kuri mūsų laukia. Nereikėtų nuvertinti mums atsiveriančių galimybių. Daug tarptautinių dėrybų ekologijos rytyje yra tarsi e, sustingusios ir dabar pats laikas institucijoms imtis žingsnių į priekį. Bandyti rimtai pagerinti tarptautinę institucinę valdymo bazę. Turiu porą klausimų. Vienas iš jų yra susijęs su veiksmų koordinavimu tarp komisijos ir tarybos. Bebūnant Rio de Žaneire, e, mes būsime tarp pagrindinių dėrybininkų. Turime patirties iš ankstesnių didelių konferencijų ir tada suprantame, kad mūsų keliami klausimai yra labai svarbus. E, vienas iš labiausiai susirūpinimą keliančių klausimų yra padėtis besivystančiose šalyse ar su jomis besiderant. Durbinė jau reikalai šiek tiek mm, pajudėjo, bet padėtis dabar nėra daug geresnė negu buvo. Ar taryba ir komisija galvoja apie tai, ar e, ryšiai užmėgsti durbinę? E, tarp, tarp tam tikrų besivystančių šalių vėl bus panaudoti tam, kad e, būtų, išjudin, e, būtų rasta galimybė išjudinti ledus dabar susidariusioje situacijoje. Kaip ir komisija ir taryba sakė, būtų labai gerai, jeigu mes galėtume dėrybose pasiekti daugiau pažangos, pasinaudodami durbinių užmėgstais kontaktais. Pirmininkė, baigdamas Norėčiau peržvelgti savo užrašus. Pirmininkaujančios valstybės Danijos atstovas apie tai kalbėjo. Jis sakė, kad šiuo metu New Yorkas nėra tobuliausia vieta dėryboms, nes neišvengiamai į dėrybų uh, e, akiratį patenka daug kitų elementų. Politikai turėtų stiprinti savo poziciją. Šią savaitę vyksantis valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimas suteikia puikią progą Europai parodyti, kad mes Rio de Žaneirą vertiname labai rimtai. Ir aš esu tikras, kad penktadienį bus pateiktos rimtos išvados. E, o aplinkosaugos ministrų taryba vyks kitą savaitę. Ką jūs planuojate, ką jie nuspręs? Dar vienas dalykas, Europos kaip Europos valstybių vadovai bus įtraukti į šį procesą folgt Karl-Heinz Florenz und danach Jolan. Heinz Florenz, o tada kitas kolega. Ačiū. Dėkuoju kolegai Gerbrandi už uh, tai, kad jis pateikė klausimą. Tai buvo reikalinga. O tas pradinis dokumento projektas skamba netaip jau patraukliai. Aišku, Gerai, kad e, komisija taip reaguoja, nes tai yra jos užduotis, tačiau m, mm, tai, ką mes girdime iš komisijos, yra kitas dalykas. Tarybos atstovai taip pat labai gražiai kalbėjo apie tą aktyvę veiklą, tačiau tame konkrečiame popieryje aš pasigėdau argumentų, priemonių, uh, Aš manau, kad e, mes negalime pasidžiaugti jokia sėkme. Aš net pažįstu čia jokios konkrečios strategijos, e, kuri leistų mums bendradarbiauti. Ponas Gerbrandi kalbėjo apie e, G77 valstybių grupę. Tačiau kas čia taria paskutinį žodį? Ar komisija? ar tarybo, ar komisijos narys Pybalgas. Kitas dalykas - bendradarbiavimas tarp institucijų institucijų, ypač aukščiausio lygio klimato kaitos klausimų susitikimuose turėtų būti geriau e, koordinuojamas. Ačiū. Florencijai dabar, dabar e, Žo Lainen, tada Judit Merkis. Äh, Gerai, e, malonu girdėti, kad ir komisija, ir taryba deda pastangas e, siekdamos žemės susitikimo sėkmės. Niekas neginčia, kad ES vaidmuo čia turėtų būti labai aiškus, e, pirmaujantis, nes mes turime ką pasiūlyti. Todėl manau, kad politika turi kalbėti vienu balsu, apie tai šiandien jau buvo užsiminta. Komisija ir taryba turi parengti bendrą projektą. Antra, mūsų diplomatai yra pakankamai stiprus ir gali sudaryti sąjungas, alijansus. Ir jei kažkas e, turi tokių įtarimų, kad žalioji ekonomika yra tam tik tikri, tam tikras šiaurės šalių triukas, ieškant savo naudos, tai, tai galima paneigti, surandant tinkamus partnerius. Aišku, Būtų gerai, jei Rijo aukščiausio lygio susitikime būtų pasiekta konkrečių rezultatų, nes jei tų rezultatų nebus, tai ir sėkmės nesulauksime, o mūsų tikslai yra susiję su tvarumu skirtinguose sektoriuose. E, klimato kaitos rytyje turime labai aišku dviejų laipsnių tikslą, e, kitose sektoriuose e, taip pat yra tam tikrų aiškių tikslų. Mūsų tikslai susiję ir su duomenimis. Mes kalbame apie ekologišką atskaitomybę ir siekiame šiame susitikime paskatinti šalis rinkti duomenis pasauliniu mastu, kurie leistų nustatyti, e, kokia yra įvairių ekosistemų būklė. Taip pat čia reikalingas visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas, ypač savivaldybių lygmenio. Rijo ankstesnėme susitikime buvo nustatyta, kad yra daug aktyvių e, regioninių veikėjų, buvo kalbėta, kad reikėtų patvirtinti lokalę vietinę darbo atvarkę tiems aktyvistams. Dabar Judit Merkis, o tada Vitorijo Prodi. Ačiū. Dėkoju taip pat ir kolegai už užduotą klausimą ir dėkoju komisijai ir tarybai už jūsų atsakymus. Norėčiau pasakyti, kad skaitant informacinį pranešimą apie Rio plus 20 susitikimą, turime daugybę jeigu. Galėtume, būtų įmanoma, kad. Ir turiu pasakyti, kad man tai kelia nerima. Didelį nerimą. Mes dabar matome, kad liko tik 3,5 mėnesio iki nustatytos datos, kurie jau ir tai buvo nukelta. Matome, kad tikslai nėra atvirai aiškus, liko tik tai 3,5 mėnesio, o padėtis yra neaišku, tai ar mes iš tikrųjų sulauksime rezultatų, ar tikrai matysime tinkamą atsaką. Tai yra labai geras pranešimas ir rezultatas būtų puikus, jeigu mes negalėtume raginti ar galėtume sulaukti indėlio. Aš tikrai norėčiau matyti apčiuopiamų rezultatų. Ir pati turėčiau čia tam tikrą indėlį, nes šiuo metu mes dirbame ES ties e, tam tikrais klausimais ir jeigu mes norime pasiekti pasaulinio atsako, ne tik Potočnikas ar Piebalksas iš komisijos kalbėjo apie tai, bet ir komisarė, komisarė Hedegard jau praėjusiais metais įtre komitete kalbėjo apie tai, jog reikės kreipti didžiausią dėmesį į tvarę energetiką. Manau, jog tai yra puikia iniciatyva, puikia tema. Ir dabar, jeigu mes per daug atskiesime savo skleidžiamą žinę, manau, jog nesulauksime jokių rezultatų. Taigi, pirmiausia, reikėtų nustatyti tinkamus prioritetus. Šiuo metu turime daugybę tokių prioritetų. Taigi, ar mes neturėtume pamėginti surasti, e, pasižiūrėti į visas e, etiketes, kurias šiuo metu turime, ekologinės etiketes ir kitokias etiketes, kurios turi tam tikrą poveikį pasaulyje, ar nereikėtų nustatyti tam tikros sistemos, pagal kurią visi galėtų matyti, koks yra šaltinis, koks yra poveikis, kokie yra aplinkosauginiai kaštai, koks e, būtų įmonių požiūris į tą produktą pagamintą tokiu būdu. Man atrodo, jog tai iš tikrųjų atneštų didelių pokyčių ir tai būtų Rijo rezultatas lyg ir tam tikras Dot Franko jungtinis ženklas, sujungiantis visas ekologinės iniciatyvas. Man atrodo, tokiu būdu mes pasiektume labai konkrečių rezultatų. Taip pat, kodėl negalėtume pamėginti e, sukurti pasaulinio Dot Franko susitarimo ar skaidrumo direktyvos e, panašaus susitarimo, nes visi, visa tai yra susiję su tuo pat klausimu, su tuo, jog reikėtų atsekti žaliavas ir koks turėtų būti įmonių e, veikimas šioje srityje. Taigi, galiausiai norėčiau pasakyti, kad Rijo turėtų e, pasiekti rezultatų mikro aukščiausio lygio susitikime. Mes turime makro sistemas tarp įvairių valstybių ar netgi žemynų, uh, Ir manau, jog šis aukščiausio lygio susitikimas turėtų atkreipti dėmesį į pilietį. Kaip mes galėtume padėti piliečiui, kaip galėtume realiai prisidėti prie Afrikos gyventojų gyvenimo, prie to, jog reikėtų užtikrinti tvarę energiją, energiją tam konkrečiam žmogui. Turėtume pasiekti apčiopiamų pasiūlymų skirtų mikrolygiui. Tokiu būdu, manau, mes tikrai galėtume tinkamai išreklamuoti šį aukščiausio lygio susitikimą. Ačiū. Ähm, Ačiū. Toliau Vitorio Prodi ir Peter Liza. Ačiū pirmininkė. Manau, kad Rio plus 20 susitikimas yra galimybė, kurios neturėtume praleisti, kadangi 92 metų Rio taip pat pasiekė didelės pažangos, Buvo padaryta pažanga ir mąstymo srityje, pavyzdžiui, bio įvairovės idėja, taip pat tvarumo idėja. Taigi manau, jog dabar, ypač dabar, tai būtų labai svarbu, kadangi mes turime padaryti tam tikrus svarbiausius pasirinkimus. Kalbant apie esminius pasirinkimus, manau, jog mes turėtume kalbėti atvirai. kadangi nekalbant apskritai vien tik tai apie BVP, mes turėtume turėti tam tikrą supratimą, kas su tuo yra susiję, ką tai reiškia šalia BVP, kokios koncepcijos čia yra susiję. Mes turime iš naujo sukurti savo poziciją. Tiesiog kalbant apie visą civilizaciją šioje srityje, yra tam tikri esminiai principai, dėmesio centre atsiduria asmuo, individas, taip pat turime viešojo gėrio koncepciją. Taigi turime tokias dvi pagrindinės koncepcijas, turime taip pat pabrėžti ir lygybės aspektą. Iki šiol mes daugiausiai dėmesio skiriame vandeniui, kalbėdami apie šias koncepcijas, tam, kad visi galėtų pasinaudoti vandens viešąją gerybę. Tačiau tokią problemą sunku išspręsti. Taip pat susidurime ir su energijos problemomis. Su tuo yra susiję ir visi kiti gamtiniai ištekliai. Mes neturime jokių išorinių atskaitos taškų. Mes turime pasižiūrėti, kaip individai gali prieiti prie viešojo viešųjų paslaugų, viešųjų gerybių. Turime užkirsti kelią gamtinių resursų švaistimui. O jeigu elgsimės taip ir toliau, kils grėsmė taikai. Taigi čia ir vėl reikia pabrėžti solidarumą. Kadangi tai yra kertinis sanglaudos akmuo mūsų visuomenėje, tam, kad sugebėtume pasiekti susitarimus visame pasaulyje. Taigi norėčiau padėkoti komisijai ir tarybai už visą tai, ką jie nuveikė. Ir aš kaip delegatas su malonumu dalyvaučiau Rio plus 20 susitikime tam, kad būtų galima konkrečiau panalizuoti tokias koncepcijas ir pateikti konkrečius pasiūlymus. Tačiau, kaip jau sakiau, mes turime elgtis drąsiai su šiais pasiūlymais, kadangi tik tokiu būdu, elgdamiesi drąsiai, tikrai galėsime padėti pamatus tam, kad pasiektume geresnių santykių tiek vietos bendruomenėse, tiek ir tarptautinėje bendruomenėje. Ačiū. Dabar Peter Lyza, o tada Karl Šliuter. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti tarybai ir komisijai. E, dvi konkrečios pastabos. Pirmiausia, iškilo klausimas, ar mes turėtume e, tapti kažkokią e, atskirą organizaciją prie jungtinių tautų organizacijos. Pasigirdo čia e, labai stiprus argumentas. Šiame komitete dirbame nagrinėdami aplinkosaugos ir visuomenės veikatos klausimais. Aišku, turime bendradarbiauti ir su pasaulio prekybos organizacija. Iš tikrųjų, nenorime, kad e, PPO dinktų, e, tačiau. E, atsiprašau, pasaulio sveikatos organizacija. Nenorime, kad ji dinktų ir norime, kad ji būtų patobulinta galbūt. Uh, E, jungtinėse tautose jokios pasaulio aplinkos saugos organizacijos nėra. Tuo tarpu aš manau, kad ne tik sveikata, tačiau ir aplinkos saugos temos nusipelno dėmesio. Jo labiau, kad e, dabar nuolatinės struktūros užsiimančios aplinkosaugos klausimais neveikia taip, kaip norėtųsi. Todėl aš norėčiau paklausti, ar pasistumėta į priekį šioje srityje ir aš pasisakyčiau dar už tai, kad parlamentas parengtų atitinkamą rezoliuciją. Dar vienas dalykas. Tokios šalis kaip Gvatemala, pavyzdžiui, taip pat siekia tvarumo. Aš tą šalį pažįstu, todėl kad dirbau kurį laiką ten, buvau gydytojas ir panašau šių ambicijų galima pastebėti ir kitose besivystančiose šalyse. Jos jau atpažino, kad tvarumas yra siektinas gėris. E, tačiau problema ta, kad e, ministrai galbūt nepritarė tam. Praėjusią savaitę JAV, Kinijos ir Gvatemalos ministrai e, buvo susitikę. Mm, mes buvome apkaltinti tuo, kad per daug norime um, išlakų mažinimo srityje. Tačiau turiu pasakyti, kad Rio plus 20 aukščiausio lygio susitikimo dalyviai galbūt visai nežino, e, ko apskritai e, siektų Gvatemala. Todėl aš noriu paprašyti visų darybininkų e, aiškiai išsiaiškinti, ko siekia ta pati Gvatemala ir e, reikėtų arba imtis konkrečių žingsnių ir laikyti savo įsipareigojimų, arba netušia žodžiauti, e, teigiant, kad jie ieškoma ir siekiama kažkokio tvarumo. Dabar panaš Liuteris, tada Miroslav Utski. Well, you... Ačiū. Jūs paminėjote terminą žalioji ekonomika. Dažnai aš jį girdžiu, bet e, juo ir išsakoma skirtinga mintis. Aš tikiuosi, kai jūs sakote žalioji ekonomika, neturite galvoje tik ekonomikos augimo, kuriam padeda žalioji ekonomika. E, kai didžiulė infliacija, kai e, palūkanų normos auga, kai ekonomika vis labiau pasgrista kreditais, technologinių požiūrių, tai e, bus nerealu ir mes neišspręsime mūsų laukiančių uždavinių. Tikra žalioja ekonomika ir turi būti tvari ne tik ekologiniu požiūriu, bet ir solidarumo globaliuoju požiūriu. E, matome, kad neturtingesnės pasaulio valstybės turi teisę e, gauti savo jai priklausančią gamtinių išteklių dalį. Čia e, turime augimu pagrįstą sprendimą kalbame apie darbo vietų kūrimą, apie lengvesnę galimybę gauti kapitalo, bet iš to atsiranda tik burbulai ir krizės. Jeigu augimo politika bus sėkminga, mes e, naudosime vis daugiau ir daugiau gamtinių išteklių arba didesnį jų dalį. Taigi, kas, ką jūs turite galvoje, kai kalbate apie žalį ekonomiką? Aš tikiuosi, jūs neturite galvoje uh, ekologiško žaliojo ekonomikos augimo, nes tai visiškai netitinka šių laikų pasaulio iššūkių. E, man e, žaliojo ekonomika e, reiškia, kad apimama ir socialinė dimensija. Toliau Miroslav Uski. Ačiū. Dėkoju norėčiau e, pratesti Karlo Šliuterio mintį. Kalbant apie žalį ekonomiką, e, mes Europoje tarsi sakome, kad viskas aišku, esame aiškiai suformulavę savo idėjas ir Europos parlamente mes turėtume sugebėti tas idėjas apginti. Kai susikerta uh, E, neturtingiausios valstybės ir išsivyščiusios valstybės. Būna labai sunku neturtingiesiems paaiškinti, kad žalioji ekonomika nėra turtingųjų išmislas, kad būtų išsaugotas e, besivystančių šalių ekonominis augimas ir panašiai. Nelengva yra tai padaryti. Todėl aš norėčiau konkrečesnių pasiūlymų išgirsti. Norėčiau padėkoti klausimų autoriui, nes tie klausimai leidžia mums pradėti šią diskusiją. Nors e, aš matau šiokių tokių prieštaravimų. Dėl ypač man nepatinka vienas žodis - saugus. Aš tikiuosi, kad Europos komisija, nei Europos komisija, nei tarybai pirmininkant valstybė negalės nieko pasiekti pasaulinėje arenoje. Gali siekti daugelio dalykų, bet aš jeigu jų paprašyčiau, kaip jie norėtų užtikrinti reformą, jungtinio tautų sistemoje. Tai manau, kad būtų neįmanoma padaryti. Europa turi siekti pasaulinio susitarimo. Mes negalim pasikliauti tik savo pastangomis. Rio plus 20 klau, sprendžiami klausimai turėtų būti konkretesni, e, lokalesni jie turėtų būti labiau suprantami besivystančių šalių piliečiams, nes dažnai mes išsikeliam labai patrauklių tikslų, mes galim kalbėti apie tvarę plėtrą, bet jeigu mes nesuteiksime konkrečių e, idėjų, nieko, e, mes tik tai sugadinsime savo įvaizdį. Norėčiau pabrėžti vieną dalyką. E, yra dalykų, kuriuos yra labai lengva įgyvendinti ir labai lengva išaiškinti besisužim šalims. Turiu galvoje tokius dalykus kaip atliekų tvarkymas, perdirbimas, vandens tarša, e, kova su vandens tarša. Manau, kad mes galime rasti nesudėtingų sprendimų tinkančių besivystančiam šalims. Ir aš esu tikras, kad jūs esate buvę e, gražiose tropikų šalyse, kur e, jūs turėjo šokiruoti tas faktas, kad ten šiukšlynai yra padegami. Mes turėtume skatinti besivysančių švalių tvarę e, plėtrą, bet aišku, turim galvoti ir apie darbo vietų kūrimą tose šalise ir gyvenimo lygio kelimą. Aš manau, kad tokie konkretūs tikslai bus paremti visų pasaulio valstybių, nes nuvykę į Malaziją ir Indoneziją pamatome, kad ir tiems žmonėms rūpi vandens ir aplinkos kokybė. Manau, kad e, ši tema yra labai konkreti ir e, čia išsikeltų tikslų galima nesunkiai pasiekti. Kur kas geriau negu tik tai rodant e, plakatus, skelbiančius, kad mes norime išnaikinti skurdą. ES negali apsiriboti tik skurto naiki, mažinimo visame pasaulyje. Ačiū toliau, panas Bilijai. Merci, monsieur le président. Je vais pouvoir faire. Pone Bilie, ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau labai trumpai kalbėti po Karlo ir kitų kolegų, kurie pasisakė. Aš bendrai um, pritariu išreikštam susirūpinimui. Sakoma, kad šiandien reikėtų tiksliau apibrėžti tikslus ir įsipareigojimus. Europos komisijos ir tarybos paaiškinimas nedaug ką nušvietė. Uh, ir kaip, e, ko mes galime tikėtis iš to ketvirtojo pasaulio vadovų susitikimo. E, turime suprasti, kad šiandien tarybos ir komisijos pozicija ir jos pristatymas tarptautinėje arenoje e, iškels daug problemų, bet aš norėčiau pateikti du klausimus. Pirmiausia, ar turime garantijų, kad žalioji raida, žalesis valstybių vystimasis apims ir besivystančiose šalise tvarumo ir solidarumo elementą. Šiuo metu mes e, apie tai diskutuojame čia, nes ta tema labai svarbi ir Europos parlamentas per savo rezoliuciją reikalavo, kad būtų apibriešta tvari plėtra ir būtų numatytos tam tikros garantijos e, Rio de Žaneirė 2012 metais. Ir dar vienas dalykas. E, aš nelabai supratau iš komisijos ir tarybos pasisakymų, kiek yra pasiekta, kuriant pasaulinę aplinkosaugos agentūrą, kuri būtų nepriklausoma. Ar yra rengiamas jos statutas, e, biudžetas, pareigybė apibrėžimas, ar galėtumėt patikslinti šį klausimą? Ačiū. Vielen Dank, Frau Kollegin Bellier. Labai ačiū, ponia kolegė Belje. Kalbėtojų sąrašas išsisėmė, tikrai buvo reikalinga pateikti kai kurios klausimus ir išsiaiškinti tai, kas lypi už kai kurių žodžių, kas į, kam, kaip mes suvokiame tą žalę į augimą. E, jo labiau, kad e, tarptautinėje konferencijoje galbūt reikėtų mums e, persvarstyti savo sa, vartojamą savokas, kad ir kiti suprastų, kas yra tos savokos. Uh, E, kolega Lyza kalbėjo taip pat apie kai kurios dalykus ir pavyzdžiui, kalbant apie apivartinių taršos e, leidimų prekybos sistemą ar e, lėktuvų transportą, tai kartais dešinė ranka nežino, ką veikia kairėje, todėl reikia iš anksto susitarti. Dar vienas e, klausimas buvo susijęs su institucijų klausimu. Noriu paklausti komisijos, kiek EIVT e čia irgi yra įsitraukusi. Ar e, Europos išorės veiksmų tarnybai e, yra svarbios tokios temos kaip klimato kaita ar užsiimama vadinamąją klimato diplomatiją tarp skirtingų konferencijų, ar suskumbama apie tai kalbėti tik um, konferencijų metu. Kitas dalykas - finansavimas. Kas finansuoja? Uh, tam tikrus paketus? Ar e, valstybės narės turi atrasti finansų savo biudžete, ar kažkaip bus ieškoma e, bendrijos lėšų? Koks čia yra komisijos ir tarybos požiūris ir vertinimas? Noriu dar vieno dalyko paprašyti komisijos. Likščiol Europos parlamento delegacija taip pat dalyvaudavo konferencijose Jo labiau, kad Envi komitete po konferencijų mes e, turime pateikti atitinkamus naujus teisėkuros pasiūlymus. Todėl komiteto vardu norėčiau paprašyti, kad mes e, būtume įtraukti į dėrybų procesą, kad mes būtume nuolat informuojami apie dėrybų rezultatus. To prašau viso komiteto vardu, todėl kad e, 11 ES narių dalyvaus Rio konferencijoje e, ir e, reikia, kad e, būtų atstovavimas ir Europos parlamentas, nes ES sudaryta iš trijų institucijų. Kita vertus, kartais daug naudingiau yra kai panašaus lygio e, konferencijose dalyvauja ir parlamento nariai, tada mes galime akis į akį pakalbėti su nacionaliniu parlamentu atstovais ir bendradarbiavimas e, gali būti tada daug sėkmingesnis. Tokiu būdu mums pavyks pasiekti apčiuopiamų rezultatų. Dar kartą suteiksiu žodį komisijai, o tada tarybai. Thank you, Ms. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems už pastabas, už tai, kad sureagavote ir tai patvirtina bent jau komisijai tai, jog parlamentas yra susirūpinęs dėl rezultatų. Ir šis susirūpinimas yra panašus į komisijos. Ir aišku, kad būtina sulaukti praktinių rezultatų. Jei leisite, norėčiau atsakyti į išreikš, iškeltus klausimus. Pirmas klausimas buvo dėl to, kaip mes deramės. Kaip taryba, komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba dalyvauja darybose. Galiu pasakyti Jums, kad bendradarbiavimas yra puikus. Dirbame labai glaudžiai su pirmininkaujančia valstybė, formaliais kanalais, žinoma, tačiau taip pat ir neformaliai. Ir kartu mes esame sudarę dėrybinę komandą, kurią sudaro komisijos atstovai, New York esančios išorės veiksmų tarnybos atstovai ir tarybos atstovai. Darbas yra puikus, taip ir turi būti, tam, kad neskirtume per daug laiko savo vidinėms diskusijoms. Ir žinoma, mes taip pat atsižvelgėme į Europos parlamento delegacijos pageidavimą, kad ji būtų pilnai informuojama apie vykstantį procesą, kad būtų teikiama visa informacija ir kad nekiltų jokių problemų dėl to, kaip yra dalyjamas šią informaciją su Europos parlamento nariais. Ir žinoma, mes į tai atsižvelgsime. Kalbant apie antrąjį klausimą, jis buvo susijęs su besivystančiomis valstybėmis ir G77 ir su tuo, ar galima pasinaudoti šiuo formatu, ar galėtume rasti partnerių tarp G77 šalių. Žinoma, kad galime. G77 nenori e, tampyti vežimo į skirtingas pusės, tačiau realiai taip yra. Ir daugelis Afrikos valstybių yra labai netoli ES pozicijos Rijo klausimu. Ir 60 Dvi Afrikos Sąjungos narės patvirtino savo bendrą poziciją Rio klausimu ir ji buvo labai praktiška, konkreti ir artima ES pozicijai. Tačiau ne tik Afrikos šalis, yra ir kitų niuansų tarp G77 šalių. Problema yra ta, kad atėjus į dėrybas negalima susitarti dėl bendro vidurkio, o dėl to būtų buvę galima susitarti jau anksčiau. O iš ES požiūrio taško tai galbūt būtų per daug sudėtinga ir konservatyvu. Kalbant apie kolegą iš Danijos, jis paminėjo New Yorko diplomatus, kad jie neturėtų būti vieninteliai, kurie derasi. Taigi iš tikrųjų tai yra susijęs su poreikiu turėti aiškę, greitą politinę lyderystę šiame procese. Dažnai tokie diplomatai negali pasiekti esminio proveržio. Todėl politiniai vadovai, skaitant ir Europos parlamentą, nuo dabar bus reikalingi. Tai bus tikrai esminis dalykas. Ir iš tikrųjų šį rytą Europos komisija Visa komisija, ne tik Piebalksas ir Potočnikas, diskutavo apie Rijo, remdamiesi žinomą informaciją. Manau, jūs žinote apie tai, jog diskutuojama apie tai, kokią kryptimį reikėtų vykdyti dėrybas kokius prioritetus reikėtų nustatyti. Ir tai yra svarbiausia šiuose diskusijose. Taip pat būtina prisidėti prie maisto saugos užtikrinimo ir skurdo mažinimo. Jeigu pabrėžite gamtinių išteklių paslaugų teikimą, tai besivysančiose šalyse gyvenantis skurdžiausiai žmonės labiausiai kenčia. Būtina į tai atsižvelgti skurdo mažinimo darbo tvarkėje. Maisto sauga turėtų būti prioritetinis klausimas ir jo sustikime. E, šis pradinis dokumentų projektas tikrai e, mes pritarėme jums, dėl to, kad jis turėtų būti konkretesnis. Buvo mėginama iš įvairių e, tarnybų pusės jį konsoliduoti, dabar jis sudaro 6 tūkstančius puslapių ir jaučiama, kad įvairūs veikėjai tampo e, politiką į skirtingas puses, taigi dar būtina padirbėti per likusias savaitės ties šiuo dokumentu, toliau kalbant apie keletą konkrečių iškeltų klausimų. Reikėtų plėtoti informacijos duomenų bazės ir ataskaitų teikimo sistemą, tai kaip mes matuojame pažangą, ir taip pat ir dirbti ties tikslais. Apie tai šiuo metu labai intensyviai diskutuojama. Ir kai kurie iš šių klausimų yra labiau pasistumėję dėrybose, tačiau dabar yra pats laikas teikti konkrečias idėjas. Ir žinoma, jos bus iškeltos darybų metu. Galiausiai žaliosios ekonomikos apibrieštis. Manau, kad yra suprantama tai, jog turime pradėti kalbėti apie žalesnėje ir įtrauktesnę ekonomiką arba žalėje įtraukėją ekonomiką, tam, kad nepamirštume ir socialinės pusės. Žinoma, mes, europiečiai, Todėl esame geriausioje padėtyje, vykdydami savo politiką, tačiau jeigu pažiūrėsime į likusį pasaulį, na, ES turi patirties, spręsdama socialinius klausimus savo ekonomikos politikoje. Tačiau reikalingas apibrėžimas ir aiškumas, kalbant e, apie tai, ką mes turime omenyje. Būtina pritaikyti mūsų ekonomikos vystimasi prie pasaulio realybės, prie socialinių poreikių realybės. Būtent su tuo ir yra susijusi žalioji ekonomika. Na ir paskutinis pastebėjimas – kokia ji būtų finansavimo strategija. Kaip užtikrinsime įgyvendinimo priemonės. Žinoma, šis klausimas buvo minimas dėrybose, kalbant apie bendrąją atsakomybę. Ir manau, jog mūsų pozicija buvo aiškiai išreikšta tiek formaliai, tiek ir neformaliai. Tikrai negalėtume ieškoti papildomų išteklių, tačiau mes dabar pirmiausia turėtume pasižiūrėti, kaip geriau nukreipti mūsų išteklius. Šiuo metu vyksta tokios diskusijos su, ofic... kalbant apie oficialią vystomąją pagalbą, teikiamą mažiausiai išsivyščiusioms šalims. Tačiau atsakymas yra toks, jog to paprasčiausiai nepakaks. Ir yra tik tai iliuzija, kad kažkas kitas apmokės jūsų sąskaitą, kad kažkas kitas kažką nuveiks. Žinoma, kuomet kalbame apie tokį per, pereinamą laikotarpį, kiekvienos šalies ekonominis, socialinis interesas turėtų būti eiti šią kryptimį. Ir žinoma, pasižiūrėti, kur reikia pagalbos tam, kad būtų galima pasinaudoti patarimais ir sukurti tuos gebėjimus, turėtume sukurti tinkamą finansavimo strategiją, sukurti tarptautinės finansavimo institucijas, kurios galėtų remti tokį kelią pirmin. Taigi žinoma, kad bent jau neformaliai yra toks aiškus supratimas, kad šiuo metu turime išteklių, išteklius. ES patvirtino savo įsipareigojimus siekti vystamosius pagalbos tikslų. Tačiau tai nepadės perinamojų laikotarpių. Todėl mums būtina sutelkti tiek viešuosius, tiek ir privačiuosius išteklius tam, kad galėtume suteikti tinkamą finansavimą perinamojų laikotarpių. Taigi būtų tiek. Dėkuoju. Vielen Dank, Herr Labai ačiū, ponė Makela. Dar suteiksiu žodį ir tarybai, ponas Aron Hansen. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu. Pirmininkančios valstybės vardu noriu padėkoti už jūsų komentarus ir klausimus, viską pasižymėjome. Galėčiau pritarti komisijos analizai apie tai, kaip vyks dėrybos New York'e. Turime užsitikrinę gerą komandinį darbą ir pirmininkaujantį šalis yra įsipareigojusi e, pasiūsti labai tvirtus dėrybininkus ir jo dėžanė yra. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, stengiamės įtraukti ir Europos parlamentą, Europos parlamento narius ir tą darysime ir nuvykę ten. Iš esmės galiu pakartoti tai, ką sakė ponas Makela ir vieną tik klausimą pabandysiu atsakyti. Ar esame tikri, kad taryba šią savaitę ir kitą savaitę duos labai tvirtą signalą? Taip, esame tikri, kad Europos taryba duos tvirtą signalą ir mums kaip darybininkams duos tam tikras gairės veiklai. Taip pat esame tikri, kad kitą savaitę susitikę aplinkosaugos ministrai apibrieš e, įgaliojimą, mandatą ir e, aiškiau apibrėž žalios ekonomikos koncepciją. Dabar nesileisiu detalės, bet galiu pasakyti, kad jau dabar kalbame apie visą apimančią žalį ekonomiką, apimant ir socialinę dimenciją. Ačiū. Vielen Dank. Labai ačiū, ponia Aron Hansen. O dabar dar kartą žodį suteiksiu autoriui, kolegai Gerbrandį. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti tarybai ir komisijai už atsakymus į klausimus. Manau, kad mūsų darbo atvarkė yra ta pati, Negaliu pasakyti, kad e, pasigendu e, tam tikrų ambicijų, todėl kad ambicijų jūs turite. E, tačiau gal reikėtų tinkamiau įvertinti galimybės. Jūs kalbėjote apie politinės lyderystės būtinybę. Ir manau, kad politinė lyderystė, ES politinė lyderystė valstybių vadovų lygmenio yra labai svarbi. Tai taip pat reiškia ir įsipareigojimus, kuriuos valstybių vadovai turi prisimti. Aš labai laukiu tarybos išvadų, kurios pasirodys penktadienį. Nesu didelis optimistas šiuo atveju todėl kad e, taryba e, rengusi išvadas dėl biologinės įvairovės e, neparengė tų išvadų tokių, kurios leistų pasiekti, kad jos sutikimas būtų sėkmingas birželio 20 dieną. Būtina parengti labai ambicingas, stipres išvadas šiame susitikime. Klausydamas, kaip vyksta dėrybos, supratau, kad Brazilija čia galėtų imtis ypatingo e, vaidmens. Ir mes, kaip parlamento nariai, galbūt galėtume stengtis įtikinti Braziliją pasinaudoti parlamento uh, tinklais. Gal galėtume kremtis į kitų šalių parlamento narius, kad jie paspaustų savo vyriausybės. Ir pagaliau dar vienas dalykas. As, aš visiškai pasitikiu dėrybų komand, dėrybininkų komanda taryboje. Džiugu, kad šiuo metu tarybai pirmininkauja Danija. Tačiau tampa sunku, kaip žengiame laipteliu aukščiau link politinės lyderystės, todėl kad čia jau prasideda ego žaidimai. E, kaip užtikrinsime, kad dėrybinė komanda bus stipri ir ambicinga? Aš e, turiu omeny ir komisijos pirmininką, e, kuris taip pat yra šios komandos narys. Ir baigdamas noriu palinkėti visiems jums, ko geriausios sėkmės ir drąsių siekių. Ir pagaliau gal galėtumėte per ateinančius mėnesius pateikti mums aktualią informaciją, kaip vyksta pasiruošimas e, šiam susitikimui. Ačiū, ponia Gerbrandi. Manau, kad e, labai laiku aptarėme šį klausimą. Aš susidariau tokį įspūdį, kad e, dabar visi suskubo aktyviai renktis šiam susitikimui, e, todėl kad sprendžiami šimtmečio klausimai tokie klausimai kaip klimato kaita, ištekliai, tausus energijos vartojimas turi būti išspręsti ir jei Europa nori perimti lyderės vairą, tai per ateinančius mėnesius visos trys institucijos turi dirbti petis petin, kad Birželio mėnesį vyksiantis susitikimas e, Rijo būtų sėkmingas. Jo labiau, kad pastarųjų metų patirtis įvairios konferencijos šalių, konf, e, konf, susitarimo šalių konferencijos e, parodė, kad ne visada buvo sugebėta pasiekti užsibrieštų rezultatų. Kita vertas, mes vis dar krizėje ir turime savo pirmiausiai prisižadėti, kad ateinančius e, tris mėnesius dirbsime labai aktyviai kartu su pirmininkaujančia Danija, vyksime į Rijo, e, tikėdamiesi, kad e, šis susitikimas bus paženklintas sėkmės. Ačiū už diskusijas, kurios tikrai buvo naudingos, produktyvios. Aš laukiu aukščiausio lygio Rio plus 20 susitikimo darybų rezultatų. Dabar perėsime prie 13 darbo tvarkės punkto. Kolegės Belie klausimas, į kurį atsakoma žodžiu Noriu pristatyti, kad turime ir trečiosios Prancūzijos televizijos operatorius, visa operatorių komanda atvykusi į šią salę, todėl kad ši tema yra dabar labai aktuali ir pirmiausia suteiksiu žodį poniai Sandrin Belje. Si, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pabandysiu E, paaiškinti e, kuo aiškiau ir konkrečiau. Aš norėčiau, kad aplinkosaugos komitetas e, taip pat būtų traktuojamas taip pat kaip ir kiti parlamento komitetai, tokie kaip vystimosi komitetas ar inta komitetas. Nes mes šiame komitete rengiame nuomonę apie tai, kokį poveikį aktą kovos su klastojimu priekybos susitarimas turės žemės ūkio sričiai ir biologiniai įvairoviai. Aktas susitarimas šiuo metu yra viena aktualiausių temų. Keletą savaičių apie tai yra kalbama. Europos parlamente jau septynės savaitės apie tai diskutuojame. Ir daugiausia yra kalbam apie poveikį interneto naudojimui, galima šios sutarties nesuderinimą su pagrindiniu teisų išsaugojimu, e, teisų, kurias gina ES pagrindinių teisų hartija apginimu. Tačiau lygiai taip pat man atrodo, kad teksto e, dabartinėje reakcijoje, redakcijoje e, būtų reglamentuojama ir ne tik piratavimas, ir kitokie klastojimai, bet ir e, tarptautinių e, patentuojamų produktų e, klastojimų. Ir būtent apie tai aš dabar teikiu klausimą komisijai. Jeigu mes kalbame apie tarptautinio masto reglamentus apsaugančius patentuojamus produktus. Daugiausia turime galvoje medikamentai bet labai didelė dalimi tai turės įtakos ir sėkloms, tam tikriems mm, gyvulinės ir augalinės kilmėms maisto produktams, kurie dabar ES mastu yra apsaugoti patentais. Yra pateikti šimtai prašymų patentams e, tokio tipo produktams. E, e Europos patentų tarnybę esančiai Münchenė. Dažnai tai yra genetiškai modifikuoti produktai, augalai, sieklos. Ir dažniausiai e, niekas nenustemba, kad tų patentų prašo dvi stambiausios tarptautinės bendrovės. Ir e, mes žiūristams pateikėm klausimą, išvelgdami tam tikrą prieštaravimą tarp e, sieklų ir augalų, patentinių sieklų ir augalų e, apsaugos ir e, tam tikrų įprastų augalų e, auginimo. E, kyla klausimas, kiek gali būti apsaugotų tam tikrų augalų sieklos. Neretai e, e, sieklos yra apsaugotos patentais ir mūsų juristai pasakė, kad E, patentiniai reikalavimai bus taikomi plačiuoju mastu. Ir e, apsaugos sistema bus tokia pati, kokia dabar yra numatyta e, augalų leidimų sistemoje šiuo metu. E, dabar matome, kad e, patentai siekloms yra vienas iš didžiausių 21 amžiaus iššūkių. Tai yra susiję ir su biologinė įvairovė, ir su maisto sauga. Ir šiandien uh, daugelis e, ūkininkų, žemdirbių susiduria su rimtais juridiniais ir finansiniais sunkumais. Mes turime stengtis apginti e, savo ūkininkus, e, sukurdami tam, tikrus, e, tam tikras patentų sistemas, patentinės apsaugos sistemas. Bet mūsų ūkininkai dabar vis labiau tampa priklausomi nuo stambiųjų tarptautinių bendrovių. Iškyla klausimas, kad Ar mūsų ūkininkai nukentės nuo aktos e, sutarties pritaikymo? Mano klausimas Europos komisijai šiandien būtų labai aiškus. Darantis dėl šios sutarties šiuo metu, kokios jau yra sukurtos priemonės, garantijos, užtikrinančios, užtikrinsiančios ateityje uh, e, apsaugą pagal ES teritoriją išduodamus sertifikatus tam tikriems augalams. Mes e, turime pasirūpinti biologinės įvairovės apsaugą ES mastu, kokios jos yra perspektyvos pagal aktos sutartį, kokios yra perspektyvos ūkininkams išlaikyti e, maisto nepriklausomybę e, ir E, biologinę įvairovę. Boys, bitte. Ačiū dabar iš komisijos priekybos generalinio direktorato, ponas Floris. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkojame už šį klausimą. Mes visuomet teigiame, kad aktą turės būti taikoma visoms autorinėms teisėms ar tai būtų geografiniai modeliai, nominacijos ar meniniai kūriniai. Ir jiems apsauga turi būti išduodama ar nepriklausomai nuo to, ar jie yra praktinėme gyvenime tie patentai išduoti, ar skaitmeninėje erdvėje. Lygiai taip pat komercinių lygmenių jie bus taikomą aktą. Aktą apima visas intelektinės nuosavybės teisės. Ir jau yra pasakyta, kad Europoje ji yra suderinta e, su e, atitinkama direktyva dėl intelektinės nuotavybės apsaugos 2004 m. 48 direktyva. Europos komisija visuomet e, gina savo poziciją ir gali patvirtinti ją dar kartą gerbiama parlamentarė e, gavo atsakymą į šį klausimą, nes anksčiau jūsų pateiktas 2010 m. 47 klausimas buvo susijęs su lygiai tuo pačiu dalyku. Galime pasakyti, kad šio susitarimo taikymas e, E, jo civilinė dalis yra neprivaloma. Tačiau aktas sutartis nėra tokia, kurioje bandoma apibriežti intelektinės nusavybės teisų e, koncepciją. Akta nesuteikia patento apibrėžimo ir nebando iš naujo apibriežti intelektinės nusavybės teisų. Tai būtų visiškai skirtinga diskusija. Aišku, turbūt pakrysta būtų tokia diskusija organizuoti, nes gyvųjų organizmo apsauga patentais yra e, egzistuojantis dalykas, bet jis į šį susitarimą neįeina. Akto susitarime yra numatytas aiškios administracinės ir teisinės procedūros kai nagrinėjamos civilinės ar baudžiamosios bylos, administracinės procedūros numatytos muitų atvejais, taip pat yra palengvinama galimybė naudotis teismų sistema. Tačiau aktos tikslas nėra apibriežti tai, kas legalu ar negalu, nelegalu. E, sutartį pasirašusių šalių teisės aktuose turi būti numatyti tokie apibrėžimai. Tačiau šie apibrėžimai gali e, keisis bėgant laikui. Aktoje jie nėra nustatyti. Aktą numato įgyvendinimą ir nėra jokių slėptų, e, siek, slaptų sieklų patentų reguliavimo procedūrų ten numatyta aktoje turėtų būti, yra num, planuojama numatyti priemonės apsauginti intelektinę nusavybę, nes nusavybės teisės, e, kurios egzistuoja jau nuo 2004 metų. 2004 metų direktyva dėl intelektinės nusavybės teisų apsaugos yra tas teisės aktas, kuris perkelia aktos civilinę dalį į Europos teisę. Ir toje civilinėje aktos dalyje e, tik ten ir yra kalbama apie patentų taikymo apimtį. Ačiū. Ehm, Labai ačiū komisijai, daugiau norinčių pasisakyti panašu, kad nėra. Ar ponia Belie prašytų žodžio? Prašau. Merci, monsieur le président. Résumé, je... Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu leistumėt padaryti išvadą, aš galėčiau pasakyti, kad tie klausimai, kuriuos aš jau daugelį metų, daugelį klausimų keliu, e, turiu galvoje biologinės įvairovės klausimą ir poveikį žemės ūkio sričiai, e, nebuvo atsakyti. Europos komisijos atsakymė E, aš neišgirdau atsakymą į mano klausimą. Akta pritaikymas bus e, įmanomas patentų srityje tik tai civiliniu būdu. Bet ką reiškia civiliniu būdu pagal civilinę teisę? Jeigu rytoj e, bus e, auginamos biologinės kultūros ir įprastinė tvarka auginamos kultūros, kurios taiga bus užterštos genetiškai modifikuotais organizmais. Ir E, bus panaikintas patentas. Tada akto sutarties civilinė dalis galės būti pritaikyta, nes bus klastojimas užfiksuotas. Ir e, jeigu bus reikalaujama pagal teisės e, nuostatas ir jeigu genetiškai modifikuoti tie produktai nebus patentuoti, tai tada galėsime pritaikyti tam tikras civilinės sankcijas ir e, tos kultūros gamintojas galės būti nubaustas. Turbūt žinote medaus problemą. Žinote, kad medus būna užterštas genetiškai modifikuotomis medžiagomis, jau keletą metų tai yra fiksuojama. Buvo ieškoma sprendimų ir galimo kompensavimo, nes buvo padaryta e, komercinė žala ir ieškoma buvo civilinių priemonių tą žalai kompensuoti. E, Todėl man iškilo klausimas, ar padariniai bus tokie patys, ar iškils ekonominių problemų, laisvės problemų mūsų ūkininkams rytoj, e, pasirenkant, ką auginti. Ir e, ar ūkininkai galės savo nuožiūrą pasirinkti, kokias sieklas auginti. Ačiū, ar komisijos narys norėtų atsakyti? Prašau. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. E, civilinio kompensavimo klausimas yra susijęs su teisėjų kompetencija. Civilinės teisės teisėjai turi įvertinti, ar reikia teikti kompensaciją pagal civilinę teisę. Jeigu e, užteršimas yra atsitiktinis, turi būti įrodyta, kad yra padaryta žala ir kad ta žala nebuvo tyčinė ir ne visuomet tai yra savaime suprantama, e, kai e, užteršimas yra atsitiktinis. Ir žala bus padaryta kam? Ar tam, kas e, užteršta, ar tarptautinio masto bendroviai, kuri galbūt bus apkaltinta produkto klastojimu. Tas diskusijas turi vykdyti teisėjai, o negalime tokių dalykų reglamentuoti tarptautinėmis sutartimis. Toliau. Europos komisija baigdama gali pakartoti ir patvirtinti, kad aktą sutartyje nesiekiama apibriežti tarp, e, intelektinės nusavybės savokos, e, patento autoriaus teisų savokos yra e, galioja iš anksčiau jų taikymo sritis yra turbūt visai e, pagristai keliamas klausimas, bet tai nėra susiję su e, diskusija apie priemonės ir procedūras. Ačiū, kad atsakėte į kolegijos klausimą. O dabar pereiginame prie kito darbo atvarkės punkto, 14 darbo atvarkės punktas, aromatizuotų vynų produktų geografinės nuorodos. Ponas Bartoloci, EPP frakcijos narys, yra pranešėjas ir jam ir suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus kolegos. E, Pasiūlymas dėl reglamento yra mūsų darbo pagrindas. Juo siekiama e, atnaujinti reglamentą dėl aromatizuotų vynų produktų apibrėžimo, aprašymo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos. Mes kalbame apie um, aromatizuotus vynus arba kokteilius, į kurių sudėti įeina aromatizuoti vynai. Turime sukurti tokią politiką, kuri būtų visiems aiški ir komisija nori atnaujinti egzistuojančias taisyklės taip, kad aromatizuotų vyno produktų rinka veiktų sklandžiai. E, taip pat norime pateikti daugiau informacijos e, savo vartotojams. Europos e, vyno sektoriuje aromatizuotų vynų dalis yra svari, tiek kalbant apie kokybę, tiek apie kiekybę. Šiame pranešime yra vertinamas komisijos pasiūlymas, akcentuojant, kad esamos taisyklės turėtų būti suderintos su BRO, tai yra bendro rinkos organizavimo taisyklėmis. Taip pat paraleliai turi būti atnaujintos ir technologinės naujovės taip, kad jos pasitarnautų vartotojams. Taigi reikia pateikti vartotojams aiškesnę, suprantamesnę informaciją. Aš pateikiau e, keletą pasiūlymų, pakeitimų, tai yra iš esmės 16 pakeitimų, e, kuriais yra siekiama e, kiek pakeisti tekstą, tai yra techninio pobūdžio pakeitimai susijęs su perdir, perdirbtais aromatizuotais gaminto vyno produktais, e, akcentuojant e, jų perdirbimą, panaudojant e, dažiklius, alkoholį ir taip toliau. Būtina užtikrinti, kad BRO taisyklės būtų vienodos, taip pat svarbu užtikrinti ir geografinių nuorodų apsaugą ir atitinkamą ženklinimą. Be to reikia pabrėžti, kad aromatizuo tuose e, vyno produktuose yra, tiksliau, aromatizuoti vyno produktai yra e, ekologiški produktai, siekiama suvienodinti tekstą ir reglamento pasiūlyme esančias apibrieštis e, suvienodinti su kitais teisės aktais, ypač ten, kur kalbama apie cholesterino kiekį. Dėl sutarties dėl ES veikimo reikėjo pateikti ir e, kai kurių pakeitimų susijusių su um, įgyvendinimo, juo labiau, kad reikia pirmiausiai sukurti tam tikras gairias, kuriomis remiantis būtų aprašomi aromatizuoti vyno produktai. Aš pritariu komisijos pozicijai, manau, kad būtina sukurti um, bendrą teisinę bazę ir suderinti ją su jau egzistuojančiais teisės aktais. Ačiū dabar žodis šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, Mario Pirilo. Ačiū pirmininkė. Šis e, pakeitimo projektas 1601-91 leidžia mums pasiekti gerą kompromisą vartotojams ir sukurti atitinkamą konkurenciją tarp gamintojų. Komisija teisingai siekia suderinti naudojamas apibrieštis su padaryta techninė pažanga, žiūrima į standartus ir į intelektinės e, nuosavybės reikalavimus egzistuojančius tarptautinėje priekyboje šiuo metu, taigi reikia kai ką patobulinti, atnaujinti. Komisija teikia pasiūlymas išvengdama ir į e, kom peržiūrą Taip pat yra analizuojamos žaliavos naudojamos aromatizuotų vynų gamyboje. Siekiama praturtinti produktus importuojant produktus ir iš trečiųjų šalių. Mėginama atsižvelgti į naujas vindarystės tradicijas, gamintojų naujas technologijas, atsižvelgiama į pažangą, kuri buvo padaryta šiuose srityse per pastaruosius 20 metų. Ir galbūt parlamentas galėtų patobulinti šį projektą. E, siekiant reglamentuoti Europinę sistemą vynos gamybos rytyje. Neturėtų tai būti, kad tik tai nacionalinės atsakingos institucijos būtų atsakingos už vindarystę. Tai turėtų daryti Europinės institucijos ir šis teisės akto projektas kaip tik tai ir atsižvelgia. Uh, Sutinku su ponu e, Bartolozijai, su jo puikiu pasiūlymu. Jis yra labai geras, kalbant ir apie bio produktus, bio vynus, produktus, kurie remiasi ekologinėmis medžiagomis. Ir manau, jog netrukus galėtume turėti ir komisijos reglamentą dėl vadinamųjų ekologiškų vynų. Čia yra apimama, apimamas platus spektras įvairiausių vynų, pavyzdžiui, siekiama pataisyti aromatizuoto vyno su kiaušiniais apibriežti. Taip pat reikia nustatyti tam tikrą analizės metodą, kalbant apie vynų fermentavimą. 2008 metais mes turėjome reglamentą likerių tipo gėrimams. Labai ačiū dabar Ana Rošman. Ačiū. Šį kartą kalbėsiu daniškai. Dėkoju pranešėjui. Tema tikrai yra labai techninio pobūdžio. Ir apskritai vartotojas turėtų turėti teisę žinoti, iš kur yra kilę produktai ir kokia yra jų sudėtis. Taigi šių taisyklių atnaujinimas galėtų supaprastinti taisyklės reglamentuojančias aromatizuotus vynus ir kitus susijusius produktus. Taigi pasiūlymas yra labai geras, kalbant apie rinkos strategiją. Vis dėlto, kalbant apie tai, kaip mes jį pritaikysime prie ES funkcionavimo, padėtis tampa sudėtingesnė kadangi nesižvelgiama į nacionalinius standartus. Ir per deleguotusius aktus komisija galės spręsti e, apie ženklinimą, analizę ir taip toliau. Komisija taip pat galės priimti teisėkuros aktus takydama tokias taisyklykės. Manau, jog tai reiškia, jog bus padrintos ES galios ir sumažintos valstybių narių galios. Mes turėtume turėti tokias pat vienodas taisyklės, kurios buvo nustatytos e, savanoriškuose dvišaliuose susitarimuose. Manau, jog yra įmanoma pasiekti protingų susitarimų ir komisija neturėtų diktuoti visko šioje srityje. Ačiū. Svai. Ačiū. Šešėlinių pranešėjų sąrašas taip pat išsisėmė, o dar žodžio paprašė pa, ponia Krista Klas, tada Vila Jūzo. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai. Tai techninė tema viena vertus e, daug yra administracinių aspektų, kuriuos reikia sureguliuoti, todėl kad kalbame apie vyno produktą, e, kuris gaminamas gali būti bet kur. Kita vertus, tai yra labai jautrus produktas, todėl kad tai yra vyno produktas. Ir turime atsižvelgti, kokią įtaką šis teisės aktas darys visai rinkai. Todėl mes kalbame ne tik apie šiaip savo sumaišytą ir pramonėje parduodama gėrimą. Tačiau kalbame apie vyno produktą, e, kur kartais tas vyno produktas gali būti pagamintas iš vyno su saugoma geografinė nuoroda. Pavyzdžiui, Vokietijoje um, karštas vynas neturi teisinės apsaugos, um, nors jis yra gaminamas iš vynogių. Aš labai atsargiai vertinu tą galimybę užtikrinti ir šiuo atveju geografinių nuorodų teikiamą apsaugą, nes e, jau turime teisės aktus ir turime vengti bet kokios teisinės kolizijos. Komisija aiškiai pabrėžia, kad geografinės nuorodos neturi būti naudojamos vyno produktuose. E, tačiau, pavyzdžiui, mano šalyje automatiškai yra jau kiek, prie kiekvieno vyno produkto nurodoma, kuris buvo išpilstytas ir visi žino, ar jie geria mozelio vyną, ar vaizelio vyną, ar panašiai e, Manau, kad reikėtų stengtis, kad e, gerą reputaciją, gerą pavadinimą turintys vynai e, nebūtų pažeidžiami arba jų vertė nekristų dėl to, kad jie vėliau būtų maišomi su ko nors ir iš jų gaminami vyno produktai. Uh, Mes, kalbėdami apie vyno produktus, kalbame apie vyno produktus, į kurių e, sudėtį gali įeiti įvairiausios medžiagos. Ir tas e, vyno produktas niekada neturės normalaus įprastinio vyno skonio. Aš tikrai nemanau, kad rysling, iš ryslingo galima padaryti ryslingo produktą. Todėl norėčiau paprašyti atsiriboti nuo kai kurių pakeitimų šioje srityje. Dėl deleguotojų teisės aktų ir Rosbach pastabos aš visiškai remiu kolegę, todėl kad šis sritis vėlgi yra labai jautri. Jos nereikėtų reguliuoti per um, delegavimo įgaliojimus. Manau, kad pačiame e, reglamento pasiūlyme turime numatyti tam tikrus apribojimus. Uh, jei kalbame apie tam tikrą laikotarpį, konkrečius e, laikotarpius, konkrečius e, apribojimus, tai nežinau, ar e, juos protinga reguliuoti per deleguotosios teisės aktus. Vienaip ar kitaip turime labai atsargiai formuluoti atitinkamus reikalavimus, todėl kad vis dėlto vyno produktas yra pagaminamas pramoniniu būdu, ir turime labai atsargiai derinti šio reglamento nuostatą su vyno reglamento nuostatomis. Ačiū, kolegė Ajuzo. Muchas gracias, presidente. E... Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją parengus tokį pranešimą. Manau, kad e, šis komisijos pasiūlymas yra geras ir e, pačiu laiku pateiktas. Jame yra laikomasi Lisabono sutarties ir e, ženklinimo reglamento. Todėl manau, kad šis pasiūlymas yra geras ir pranešimas taip pat yra e, geras, nes ten yra atsisakoma e, bendro reikalavimo pripilti alkoholio tam, kad atsirastų aromatizuotas vynas. Pavyzdžiui, Sangrijos e, alkoholio kiekis buvo sumažtas nuo 7 iki, iki 5 procentų. Ir e, kaip jau buvo sakyta, turime galvoti apie skirtingas aromatizuotų vinų rūšis atidžiau. Tačiau visi aromatizuoti gėrimai, e, kuriuose yra vyno, turėtų būti uh, gaminami iš ES vynų ir tai reikėtų nurodyti. Reikėtų teisės akto pasiūlymą šiek tiek patikslinti. Jeigu kalbame apie e, alkoholio pridėjimą kaip sudėtinę dalį, mes turėtume tai numatyti kaip laisvanorišką priemonę. Tai negali būti prievalės, aš patikiu pakeitimu tuo požiūriu tokie terminai kaip sangrija ir deklarija yra grinai ispaniški, nes tai yra ispaniški produktai. Tuos terminus reikėtų atskirai išskirti, kad valstybės, kuriuose tokie gaminiai nėra gaminami ir kur aromatizuoti vinai parduodami, galėtų naudoti terminus sangrija ir deklarėjo. Nes uh, Tai leistų papildyti e, nuostatą dėl e, geografinių nuorodų. Kilmės nuorodos, geografinės nuorodos turi užtikrinti tam tikras garantijas ir tai yra e, reikalinga ES. Ačiū. Komisijai pageidaujant komisiją galėtų pasisakyti e, skyriaus vadovo pavaduotojas, didžiai agrit, ponas Liuk vieši mūsų posėdėje. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju už pastabas, kurios buvo išsakytos. Norėčiau pasakyti, kad mes bendrai gana palankiai remiame šį pasiūlymą dėl reglamento ir e, žinia, E, dar ir Rumunija e, turi pritaikyti 1991 metų teisės aktą, e, kuris jau dabar yra gyvenęs ir kuris visiškai netinka šiandienos realybei. Aš norėčiau atsakyti konkrečiai į klausimus, kuriuos pateikė keletas parlamentarų. Pirmiausia, klausimas, kuris vertas pabrėžti. Vynų rūšių kilmės nurodymas e, aromatizuotose vinuose. Kaip žinote, vinų teisės aktuose yra nuostatų, kuriuose konkrečiai yra kalbama apie galimybę tam tikriems vinams, ypač su AUP ir GP, naudoti e, vynų rūšis ir, e, ir labai griežtai reglamentuoti ženklinimą. Šią galimybę atvėrė tarybos reglamento nuostatos, e, vinų e, ženklinimo etiketėmis reglamento nuostatos ir buvo pateikta jau anksčiau pasikeitimų, tačiau mūsų nuomonė tie pakeitimai nėra pakankami, nes nėra paminėtos komisijos pasiūlymo nuostatos, nėra paminėtos bendrosios nuostatos, kurios yra surašytos e, tarybos e, atitinkamuose reglamentuose. Norėčiau paminėti konkretų vieną atvejį. Žinote, kad yra visai lė vynų rūšių, kurie e, turi savas e, specialias nuorodas, pavyzdžiui, Burgundijos vynas ar Montipučelo Italijos vyną. Ir E, žinome, kad tam tikros geografinės e, nuorodos turi būti ypatingai apsaugotos. Jūs turėtumėte e, nepamiršti, kokiu padarinių gali turėti tas faktas, jeigu tie vin, tos vinus bus pradėta leisti naudoti aromatizuotose vinuose. Mes kalbame apie ekologinių produktų teisės aktų pritaikymo ir šioje srityje, nes, kaip žinia, biologinis, ekologinis vynas e, turi būti reglamentuojamas pagal e, e, ekologinės žemdirbystės produktų teisės aktus. Ekologinis vynas e, turi būti reglamentuojamas kaip ir bet koks kitas ekologiškai išaugintas produktas. E, dėl e, B tam tikrų e, geografinių nuorodų e, paženklintų vienų e, reglamentavimo. Suprantame, kad anksčiau visasus teisės aktus reikėjo atnaujinti, nes egzistavo nuo 1991 metų keturios geografinės nuorodos, kurias reikėjo apsaugoti. Ir Todėl Europos komisijai reikėjo, derinant savo e, teisės aktus, įtraukti e, atskirą skyrių, kuriame būtų kalbama apie PDI ir PDA apsaugojimą tam tikrose maisto produktuose. Mes tengiamės būti skaidrus ir apsaugoti savo interesus, e, ypač palaikant ryšius su trečiosiomis šalimis. Norime tokias geografinės e, nuorodas apsaugoti per e, priekybos susitarimus su trečiosiomis e, šalimis. Ir e, jeigu yra teisės aktų dėl tam tikrų produktų, tai jie turi būti taikomi ir vynams. Dėl sangrijos ir uh, deklarijos vynų, ispaniškų vynų, komisija stengiasi rasti specialių nuostatų. Mes nenorime atšaukti to, kas dabar egzistuoja 16.0191 e, teisės akte. E, pasiūlymas naujam teisės aktų yra labai svarbus, nes mes žinome, kad yra ir labai daug kitų atitinkamų pasiūlymų. Ir uh, Mūsų pagrindinė mintis yra parengti visą eilę nuostatų pagal reglamentą ir tos nuotatos būtų taikomas ir kitoms rytims. Bus ir deleguotųjų aktų, nes taip institucijos galės būti aktyvesnės ir greičiau galės reaguoti į tam tikrų techninių detalių atnaujinimo poreikius teisės aktuose. Paigdamas noriu dar šitą pasakyti. Analitinės metodikos Čia mes siūlome metodiką, kuri yra tiesiogiai susijusi su tarptautinėse organizacijose vinams e, taikomas analizės. Apie tai yra kalbama šio teisės akto pasiūlymo trečio straipsnio trečiame punkte. Labai ačiū. Ir dabar suteiksiu žodį dar kartą pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegoms už jų pasisakymus. Manau, kad remiantis tuo, kas buvo pasakyta, galiu pasakyti, kad mes galėjome panalizuoti kai kuriuos iš čia iškeltų klausimų. Tikrai galiu pasakyti, kad esu pasirengęs surinkti atviras diskusijas šiais klausimais pavyzdžiui, kalbant apie komisijai deleguotus įgaliojimus. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad tam tikrą prasme tai yra įtraukta į sutartį dėl ES veikimo. Ir manau, jog parlamentui bus sunku prisijimti e, tokius, tokias galės, kurios savo esme yra labai techninio pobūdžio ir tinkamų laikų įsikišti, kai to prireiks. Aš ketinau apriboti laikotarpį, kuriuo mes deleguojame tokias galės, tokius įgaliojimus komisijai. Kitaip tariant, toks laikotarpis yra trumpesnis negu kad buvo pasiūlyme. Tokiu būdu parlamentas gali įgyvendinti e, tikrinimo procedūrą ir nuspręsti, ką daryti. Kitas klausimas. Žinoma, yra susijęs su apsaugotomis geografinėmis nuorodomis. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad šis rytis iš esmės skiriasi nuo vyno. Žinoma, bendrosios gairės yra tokios pačios, tačiau turime tai pritaikyti tiems produktams, kurie skiriasi nuo vynų. Tai yra aromatizuotas vynas ir todėl turi kitokias ypatybės. Taigi tikrai būtų neprotinga jį tiesiogiai lyginti su vynu. Galime paimti bendrasis priemonės, jei norime, tačiau turime jas pritaikyti konkrečioms aplinkybėms ir konkrečioms galimybėms. Taigi, galbūt būtų protinga pamėginti teikti paskatas tam tikriems produktams, tam, kad galėtume pagerinti jų kokybę. Tačiau manau, jog atsižvelgiant į tai, ką pasakė nariai, ir norėčiau padėkoti kolegoms už jų pasisakymus, manau, kad yra visiškai aišku, kad mes galėsime atsižvelgti į visus šį vakarą išreikštus pastebėjimus. Žinoma, aš esu pasirengęs paaiškinti viską, ką tik reikės. Atsižvelgsiu į pateiktus pakeitimus ir dirbsime kartu tam, kad galėtume apsaugoti tiek, kiek tai ir yra įmanoma šį svarbų sektorių Europoje, kuris yra taip pat svarbus ir Europos vartotojams. Ačiū. Ačiū Jums labai. Pakeitimų pateikimo terminas yra kovo 8 diena. Envi komitete balsuosime balandžio 25 dieną, o birželį pranešimas bus balsuojamas e, plenarinėme posėdėje. Šiandienos darbo atvarkė jau išsemta, rytoj 10 val. vėl susitiksime čia ir kalbėsime apie tausų išteklių vartojimą. Visiems gero vakaro iki rytojus.